Proszę Państwa, otwieram. Ponios ir ponai. Norėčiau pradėti mūsų popietinį posėdį ir pasisveikinti su jumis visais. turiu keletą pranešimų jums. Mūsų darbo atrakė yra tikrai įtempta ir dėja man teks nutraukti jūsų pasisakymus, jei viršysite jums skirtą laiką. Aš jums dėl to atsiprašau. Mūsų laukia labai svarbus pranešimas. BŽUP priemonės skirtos e, kainų sviravėms žemė, žemės ūkio produktų rinkose mažinti. Tai labai svarbi e, tema pranešėja ponė Dėlajai. Ji e, daug dirbo šiuo klausimu ir vyko nemažai šiai temai skirtų posėdžių. ir jos parengtas pranešimas susilaukė didelio jūsų susidomėjimo, nes pateikta beveik 400 pakeitimų jam. Ir šiandien turėsime galimybę toliau ir įmiau jį apsvarstyti. Tikiuosi, tai padės mums parengti kompromisinius pakeitimus. Ir nebedelsdama suteiksiu žodį pranešėjai. Prašau. Merci, monsieur le président. Uh, dėkoju. Pone pirmininkė, pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegom už parodytą susidomėjimą pranešimu ir jo tema. Taip pat sulaukėme ir daug daugelio pakeitimų, kur irgi susidomėjimą aptariamą temą. Dabar pakeitimai yra analizuojami toliau. Ačiū kolegoms, ačiū šešėliniams pranešėjams. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Atsakymai išplaukiantis iš šių pakeitimų siūlymų rodo, kad yra e, nuomonių sutapimo tam tikro visomis šiomis temomis. Siūlymai kartais e, patys yra mažiau sutampantis. Kaip Daugelis kolegų minėjo, kaip sakėte, jūs, pane, pane pirmininkė, darbo tvarkė mūsų labai e, plati, tad stengsiuosi pristatyti viską kuo trumpiau. Žvelgiant į dabartinę krizę, yra e, skubu reaguoti, tad pasiūliau naują paragrafą, siūlydama apibendrinti tuos pakeitimus, kur yra kalbama apie krizės e, valdymo priemonių E, tvarkymą. Aš manau, kad tai nebuvo tas klausimas, prie kurio norėjau apsistoti plačiau prieš pradėdama renkti šį pranešimą. Tačiau visą vasarą kartu su savo vyru gyvenau ūkiją, susitikau su daugeliu ūkininkų iš Prancūzijos ir iš spaudos matau, kad situacija labai rimta daugelį ES valstybių. Krizė ypač pieno ir jautienos sektoriuje, yra tokia didelė, kad aš apsisprendžiau pasiūlyti tą naują paragrafą, kur būtų kalbama apie krizės valdymo priemonės. Juolab, kad stebėdama BŽUP 2020 kalendorių, stebėjau, kad vėluojame teikti siūlymus. Neslaukiu ir Europos komisijos ir, man atrodo, yra tikrai laikas e, krizės priemonių paketą modernizuoti. Po daugelio įvykusių posėdžių, po daugelio susitikimų e, dabar dirbu toliau rengdama e, kompromiso siūlymus, e, paskui komitete bus balsuojama kartu E, tuo pat metu ir dėl kompromisų, tikiuosi šešėlinių pranešėjų ir kolegų bendradarbiavimo tam, kad galėtume tuos kompromisus parengti taip, kad pirmiausia, jie būtų naudingi bendram interesui ir kad jie būtų primtini daugeliui iš mūsų. Tikiuosi, kad to tikslo pasiekti pavyks ir kad pavyks laikytis to pradinio tikslo, kurį aš jums iškėliau iš karto, kad tekstas turėtų būti kuo trumpesnis, aiškesnis, glaustesnis, naudingas ES ūkininkams ir suvokiamas ES piliečiams, kurie daugeliu atveju nesupranta, kągi čia Europos parlamente mes veikiame. Tad baigiu savo pasisakymą, kad galėtume nedelsami pereiti prie diskusijų. Ačiū, ponė pirmininkė. Rozpoczynamy dyskusję. Pierwszy pan poseł Kaputo. Pradėsime diskusijas. Ir žodis ponui Kaputo dviems minutėms. Dėkuoju. Pabandysiu neviršyti dviejų minutų, minučių. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai. Ir aš matau, kad e, čia yra tam, tam atsiverimo, didesnio atvirumo. Uh, po įvairių pakeitimų pateikimo mes e, kaip frakcija teikiame didelę svarbą šitam klausimui ir mes e, palaikėme daugelį pranešimų. Su pačiu pakeitimai yra susijęs su esminiais aspektais. Visų pirma, su e, kooperacija žemės ūkio sektoriuje. Mes manome, kad tai yra būtinas dalykas, sprendžiant iškylančias problemas. Antras aspektas yra e, paramos, visuomenės paramos užtikrinimas. Tarptautiniu mastu Europoje pastaraisiais metais mes e, matome, jog e, mes matėme, jog apie 17 procentų sumažėjo valstybės pagalbos sektoriui. Kitas e, dalykas, mes e, norime, kad komisija geriau organizuotų tarp profesinės organizacijas, kad būtų tinkamai ginami gamintojų interesai ir būtent tų gamintojų, kurie dirba eksportui, siekiant užtikrinti žemės ūkio sektoriaus krizių prevenciją, turime įgyvendinti rizikos valdymo priemonės ir mutualizuoti tą riziką. Mums e, taip pat reikia anticiklinių priemonių, kurios leistų ryštingiau veikti rinkose, užtikrinant e, modernų valdymą ir tinkamą apsaugą. Toliau vaisių ir daržovių sektorius ir e, aliejaus gamybos sektorius. Čia mes manome, kad ES turėtų fiksuoti savo kainas ir mes e, norėtume, kad pranešėja paremtų šį aspektą, nes mums atrodo, jog tai esminės svarbos aspektas. Valkarsel. Ačiū, ponė pirmininkė. Matome, kad kainų sviravimai vis didėja ir atrodo, kad tokios tendencijos ir išliks ir ateinančiais metais. Būtent dėl to reikia mechanizmų kurie stabilizuotų rinkas, sustiprintų kooperatyvus bei gamintojų organizacijas, kad jų pozicijos būtų tvirtos. Taip pat reikia kovoti su e, platintojų bandymais piknaudžiauti situaciją. Reikia ir krizių prevencijos priemonių, kaip minėjo kiti kalbėtojai, ir bendrai reikia tęsti situaciją. Taip pat turime nusiųsti aiškę žinę visoms kitoms institucijoms apie būtinybę kovoti su nesažiningais metodais priekybos ir tie. Berots kalbėjot, nelgiu ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Pone Sandra, ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, jog mes pasiekėme tokį etapą, kad stebėme, kaip krizė tęsiasi ir mėnesiais, net metų metus kalbame apie krizių valdymo priemonės. Manau, kad reikia užmiršti tas priemonės, o vietoj to visą dėmesį sutelkti žemės ūkio politiką, kuri uh, e, užkartytų tokias krizės. Nes atrodo, kad mes tiesiog einame ratu. Uh, bandydami pasitelkti tas priemonės, kito tarpu kasdieną tūkstančiai ūkio Europoje, Europos Sąjungoje e, yra uždaromi. Reikia pokyčių, atsižvelgiant į e, susidariusią padėtį. Mano e, e apygardoje Galicijoje, pavyzdžiui, sausros pasiekmes yra ypač e, pražutingos, tai labai neigiamai atsilieps ūkių veiklai. E, ir manau, kad būtina netidėliotinai pakeisti mūsų diskusijų objektą. Ir savo politikoje turėtume prioritetą teikti e, gamybai, atsižvelgiant į produkciją, gamybą atsižvelgiant į poreikius, turime e, peržiūrėti e, kainą, kurią gauna ūkininkai ir tai turėtų būti mūsų diskusijų pagrindas. Neturėtume ir toliau kalbėti apie tai, kad reikia stiprinti gaminti organizacijas ar kažką panašaus. Europoje yra smulkių ūkininkų asociacijų, kurios yra daug geriau pasirengusios dirbti šioje situacijoje nei, nei, nei tie visi nauji siūlymai, kuriuos jūs išradinėjate. Ponas Flanagan. Ačiū. Ir vėl pranešime, kurį rengia parlamentas, svarstome padėtį, kalbame apie pasaulio gyventojų išmaitinimą ir nemanau, kad, e, kad kažkam galėtų ateiti galva, kad tai buvo BŽUP politikos tikslas. Man atrodo, kad BŽUP tikslas buvo užtikrinti, kad mes galėtume prasimaitinti patys, o ta idėja, kad turime išmaitinti pasaulį, galbūt e, pasaulis gali pats išsimaitinti, tai būtų daug tvaresnis sprendimas nei bandymas e, vežti maisto produktus į kitą pasaulio galą. Kalbame apie krizės. Taip tarsi tai būtų įprastas dalykas ir, ir tarsi tai bus norma ir ateityje. Uh, ir tuo pat metu pritarėme susitarimui su, su Kanada. Taip pat per užpakalinės duras bandama pramušti e, susitarimą su JAV, TTIP, o tai sukels dar daugiau krizių ir dar daugiau sumaišties. Taigi vien bandote spręsti krizės, kita vertus tuo pat metu, iš kitos pusės tas pačias krizės e, gilinate. Reikėtų susigaudyti, ką daro kairė ir dešinė ranka tuo pat metu. Agniu, bardzo prašau. Ponas Agniu. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie kainų sviravimą žemės ūkio sektoriuje. Vienas iš narių jau sakė, kad tai yra atsiradęs reiškinys. Taip nėra. Aš atsimenu, kaip 73 metais buvo labai išaugę grūdinių kultūro kainos, paskui 74 cukraus, o 76 bulvių kainos. Tai nieko nauja. Ir tai apsprendžia oro sąlygos. Mes negalime priversti o, o, kažkokio kito oro sąlygų. Jeigu būna ne, nepalankios sąlygos, kainos išauga. Jungtinėje karalystėje ir kitur e, tie klausimai spre, sprendžiami pasiekus futurinės rinkas. E, susitariama iš anksto dėl kainų ir pasitelkus tokią galimybę galima prognozuoti E, kainas ir pardavimus. Ir šis sprendimas tikrai atlaikė laiko išbandymus. Man tikrai, mane tikrai nuliūdino ES e teisės akto pasiūlymas, dėl, e, kuris apsunkins galimybę pre, prekiauti futurinėse rinkose, nes teigiama, kad, kad daug spekuliuojama tokiose rinkose. Na, aš sutinku, kad kartais spekulacijų ten yra bet daugeliu atveju tos rinkos viską sutvarko teisingai ir žmonės gali pasirinkti arba parduoti savo kviečius, tai ką išaugina, arba iš, parduoti iš anksto, arba aš kaip ūkininkas iš anksto nusipirkti tų kultūrų, kurių man reikia. Kitas būdas šią situaciją spręsti, ir aš taip ir elgiuosi, aš, mano kiaušinių ūkio e, įmonė yra vertikaliai integruota ir kas mėnesį savo produkcijos kainą aš koreguoju atsižvelgdamas į pašarų kainą. Ta, ta kaina gali sviruoti ir aš tikrai nenorėčiau, kad kas nors kaip nors kištųsi į, į šią situaciją. Ačiū. Pan pos Europė. Ponas Ropė. E, ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamą pranešėją. Tikrai manau labai svarbus jūsų pranešimas ir labai padarytas didelis darbas bet manau, kad labai svarbu, kad e, būtų ir rezultatas. Tai yra ne tik tai e, gražios ir svarbios tezės, bet ir e, priemonės, kurios paskui iš esmės keistų situaciją kaime ir ūkininkai gautų ateitį. Kaip žinia, ūkininkų pajamos susideda iš dviejų dalių - iš kainos ir iš išmokų arba paramos sistemos. Ir iš tikrųjų, manau, kad E, tose šalyse netgi, pavyzdžiui, Lietuvoje, kur išmokos yra vienos mažiausių Europos Sąjungoje ir kainos pačios mažiausia. Tai rodo, kad e, išmokos ir kainos turi ryšį. Ir mes iš tikrųjų, kaip vieną iš pirmailių uždavinių, turim kartu žiūrėti ateityje ir išmokų sistemą, nes atsiejus ir, ir noras suvienodinti išmokas tas nesigavo. Ir aišku, labai svarbu turbūt e, numatyti priemonės, kaip e, mažiau piknaudžiautų monopoliniai tinklai. E, Sakykime, Baltijos šalyse Lietuvoje labai kooperuoti arba labai monopolizuota yra priekyba ir perdirbimas. Ir jie praktiškai diktuoja kainas. Netgi gavus papildomą paramą, kuri buvo skirta du kartus už pieną, praktiškai sumažinama supirkimo kainos ir rezultatė gaunasi, kad e, e, reiškia, ūkininkas jokios naudos kaip ir negauna. Todėl e, manau, kad krizės baigėsi tada, mes juk visi turbūt žinom, kai prasideda naujas krizės. Tai jos turbūt nebus niekada, kad tų krizių nebus, todėl turime būtinai surasti privalomą formulę, kad užtikrinti ūkininkam pelningą arba bent nenustolingą dalį. Čia kaip prievalė, ką mes turim padaryti visos ES mastu, priešingų atveju atskirose šalyse, atskiros šakos, ar tai gyvulininkystė, ar tai pieninkystė dings. Ačiū. Dziękuję pan poseł Tarabella. Dėkoju, kolega Tarabella. Na, taip, aš ne visai gražiai iki šiol bendravau su ponė Diliai, nes reikia pasinaudoti progą kreiptis į Europos komisiją dėl rinkos reguliavimo. Sutarimo nesama, tad Europos parlamentas turimtis iniciatyvos ir pasiūsti reikiamą signalą. Džiaugiuosi tuo, kad atsirado būtent ta nauja dalis pranešime. Ten kalbama apie tai, kad krizės valdymo priemonės reikia modernizuoti. Puiku. Galbūt reikėtų netgi pavadinti tas priemonės kovos su krize e, modernizavimo arba kaip galėtume tai pavadinti, pat ir priemonėmis kovai su ypač dideliai žemės ūkio produktų kainų sviravimais. Na, kainos negali būti nuolatos pastovios žemės ūkio sektoriu be abejo. Nu, klimato daug kas priklauso taip pat, bet per pasarusius 30 ar 20 metų dar nematome tokių didžiulių sviravimų, kokie yra dabar. Tad turime būtent ieškoti išeičių, turime paraginti Europos komisiją atlikti tenkančias užduotis. Uh, Pone Dėliai sakė, kad piliečiams gal kila klausimų, ką čia mes veikiame Europos parlamente. Ir šį kartą mes turime prisimti tą atsakomybę, kreiptis į Europos komisiją ir pasiūlyti galiausiai išeitis tam tikras e, šiuo klausimu. Ir čia tikrai galėsime visi kartu puikiai patirbėti, kad tas signalas būtų pasiūstas. Dėkui. Dėkoju. Iš tikrųjų žemės ūkio darbuotojų klimat, e, e, profesija nėra lengva. Nuo klimato daug kas priklauso, ne, ne, nelengva. Taip pat daug kas priklauso ir nuo tos liberalios politikos, kurią pasirinko Europos Sąjunga. Ir dabar matome, kad vis mažiau kas benori prisimti atsakomybę. Sak. E, bet e, po, po kurio laiko galiausiai pamatėme, kad minimumas reguliavimo yra būtinas, jeigu norime šiame sektoriuje palaikyti tam tikrą tvarką. Tad turime iš tikrųjų organizuotis tarpusavėje, kad tas e, minimumas reguliavimo būtų. Tai turėtų būti viešas reguliavimas. Privataus čia nereikia. E, arba turėtų būti minimumas tam tikras reguliavimo, kai, kai reguliuojam, kai reguliavimas yra pačių įmonių, jeigu reguliacija papildoma reguliavimo, e, kurį taiko valstybės. Na, mes taip pat neturėtume likti tik observatoriją, kuri tik stebi situaciją ir nieko nedaro. Aš manau, kad šis klausimas labai svarbus. Šiandien e, mes kalbame apie žemės ūkio ateitį ir kol kas visų, visoms problemams ats, spręsti atsakymų niekas neturi. Dėkui. Kolega Šrair, prašau. Ačiū pirmininkė vertindama, kaip viskas klostosi Niderlanduose, kaip krizė plėtojosi Niderlanduose, turiu pasakyti, kad buvo labai daug kalbų, bet pinigai nepasiekė tų, kuriems jų reikia. Ir ištikus krizai mes pastebime, kad Europoje mums būtina veikti drauge. Esu dėkinga pranešėjai už parengtą tekstą, E, draugės su ponu Vandelarą pateikiu 20 pakeitimų ir turiu konkretų klausimą. Ar mes čia kalbame apie krizę, ar bandome ją spręsti ar ne? Nes iš pokalbių su stambiosiamis ūkininkų organizacijomis Niderlandų susidariau įspūdį, kad netrukus kainos nepaprastai šoktels į viršų. Ar tikrai mes einame, imamės tinkomi priemonių, turime kiek įmanoma greičiau parengti reglamentus. Aš, tik, aš tikiuosi, aš manau, kad kainos negali taip greitai išaukti. Ir žinau, kad lėšos, daugybė lėšų skirtų ūkininkams, tikrųjų jų nepasiekė. Europoje turime siekti, e, kad šeimų ūkiai išliktų. Ir nekartą esu kalbėjusi apie tai, kad e, didžiosios, stambiosios monopolijos įmonės sukelia uh, E, paklausą ir jos tiesiog gniuždo pienininkystės sektorių. Pone pon, Torres Martinės. Gracias. A mí me gustaría hacer... Dėkuoju. Aš e, norėčiau pasakyti štai ką. Ar mes kalbėsime apie maisto produktus ar ne? Nes Europos, Europai tenkantis iššūkis visų pirma yra nedemografinis iššūkis. 30 procentų mūsų žemės skirtos e, auginti maist, maisto, maistinėms kultūroms, tačiau mes švaistome tą maistą ir mes ne tik tai švaistome jį, bet e, dėl mūsų uh, tokio švaistimo 40 tūkstančių žmonių miršta kiekvieną dieną. Tad turime spręsti problemas ne kosmetiškai, bet pašalindami priežastis. Sakome, kad yra dėl kainų įravimai, bet tie svir, sviravimai, ypač dideli, prasidėjo 2006-2008 metais, kuomet didelis tarptautinės įmonės spekuliuoti tarptautinėse rinkose, Čikagoje ir kitur. Mes turime imtis priemonių saugančių mūsų ūkininkus, todėl kad pasaulinės rinkos tokios, jokie negali gyventi. Tai yra nusikalstama ir mes turime uh, nesutikti su tuo ir aiškiai tai vardinti, turime keisti teisėkurą tarptautiniu lygmeniu, tai yra vienintelis būdas leisiantis mums apsaugoti ūkininkus ir uh, apsirūpinimą maisto produktais. Ponas Bokovič. Evidentna, gre za več razlogov, na. Dėkuoju. Žinome, kad e, mūsų aptariamas problemos kyla dėl įvarių priežasčių, todėl reikia taikyti konkrečias priemonės. Viena iš priežasčių yra biudžeto apkarpimai. Nes e, žemės ūkiai skiriamas kai kurios lėšos yra perkeliamas į aplinkosaugos e, sektorių ir atimamas į žemės ūkio, pavyzdžiui. Turime siekti, kad BŽUP gautų daugiau finansavimo ir kad tuo būdu būtų mažinami įvairi rizikos faktoriai, klimato, dėl kainų neužtikrinamumo. Žinome, jog e, skaičiai statistikos duomenys iš Amerikos ne visiškai sutampa su Europos duomenimis. E, padėtis, padėtis yra skirtingos įvairiose valstybėse narėse, tačiau e, galime spręsti iškilančias problemas technologinėmis priemonėmis. Taip pat turime e, kovoti prieš monopolius, kurie egzistuoja visokio rinkose. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier nos... Dėkoju. Noriu padėkoti kolegijai Anželikai Delei, kuri labai padirbėjo tokią temą, kur yra sunki, sudėtinga ir nagrinėjama labai jautrių laikotarpių. Ta girdėjome ir iš kolegų pasisakymų. Dabar e, mūsų kaimo žmonės turi didžiulių lūkesčių ES atžvilgių. Ir mes, spręsdami šios klausimus, mat, parodysime, kiek esame patikimi mūsų žmonėms. Seniau jau Europos parlamentas yra e, teikia savo siūlymus, taryba ir komisija, kai su kai kuriais iš jų kovojo, jiems nepritarė. Mes ir praeitą kadenciją esame pasiūlę tam tikrų dalykų, o dabar štai bus teikiami pakeitimai. Prašysime, kad Europos komisija E, susirūpintų dėl to, kad kai kurios priemonės labai menkai panaudojamos. Ar kalbėtume apie tarp profesinius tinklus, ar kalbėtume profesinės organizacijas, apie konkurencijos klausimus. Per pasarysius metus e, šioje srityje priimti sprendimai nebuvo gyvendinami taip, kaip mes tikėjomės. Prieš 3-4 metus buvo tikimasi, kad jokių krizių nebebus, apie tai buvo sakoma garsiai kai kurių žmonių. Ir štai dabar E, ir vienas iš mūsų kolegų tai kalbėjo. E, vienas iš kolegų štai dabar sakė, kad nu klimato klauso žemės ūkis. Na be abejo, e, mes juk ne, negalime reguliuoti saulės ar, ar lietaus ar vėjo, tačiau turime pasitelkti krizės sprendimo priemonės, turime spręsti infliacijos sukeltas priemonės. Man atrodo, E, mums ši diskusija tikrai gali būti naudinga ir pasitarnaus sprendimams rasti. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė sako ponė Müller. Mes kalbame apie priemonės, kurios turėtų sumažinti e, žemės ūkio produktų kainų sviravimus. Turime padėkoti už konkrečius siūlymus e, mūsų kolegiai Andželikai Delei, jį teikia siūlymus tam tikrus, kuriuos dar aptarinėjame. ŽUP priemonės turėtų būti tokios, kad jos mums padėtų spręsti uh, konkrečias problemas, tas, tas tomis priemonėmis turėtume naudotis aktyviau negu iki šiol. Ir čia žvelgiu į Europos komisiją, ragindama irgi pasirinkti tą pačią kryptį, aktyvesnį turimų priemonių naudojimą. Būtina sustiprinti gamintojų e, pozicijas. Kaip to galima pasiekti? Reikia matyti visą gamybos grandinę, holistiškai ją žvelgti. Uh, būtina paremti kai kuriuos subjektus ir ten be abejo reikalinga. Tam reikalingos tam tikros priemonės, jeigu norime tą reikiamą pagalbą suteikti. Mes štai esame vienintelė šalis, kurios situacija labai specifinė susijusi su pagalbos su tiesiog išmokų atsiejimu. Ryšys su kainų sviravimu turi būti vertinamas atvelkiant į kiekvienos valstybės ar regiono situaciją. Aš esu iš kalnų regiono ir mes šalis teikė daugiau paramos tokiems regionams. Buvo skiriamos didesnės išmokos negu, pavyzdžiui, kukurūzams, kai jie auginami dideliuose plotuose. Ir aš manau, mes tinkamai pasirinkome sprendimą ir tą patirtim galėtume pasidalinti. Ačiū už bendradarbiavimą šį pranešimą. Kolega Hoitema. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai Delahai už tai, kad jis surengė susitikimus šiai konkrečiai temai, ypač Strasbūre. Ir man buvo įdomu sužinoti, kaip kitos pasaulio šalis sprendžia šį klausimą, kokios patirties jie yra sukaupę, pavyzdžiui, kokias finansinės priemonės naudoja. Nes kaip ir sakė kolegų, kad sviravimai nėra nieko nauja. Mes ir toliau gyvensime su tuo reiškiniu. Globalizacija taip pat nėra naujas dalykas, ji išliks. Nepatinka mums tai ar ne. Žemės ūkio produktų kainas veikia kainos pasaulinėse rinkose. Todėl mūsų žemės sektorius turi būti konkurencingas ir atsparus e, kainų sviravimams. Reikia geresnių vadybos priemonių, geresnio bendradarbiavimo sektoriuje, visame tiekimo, visoje tiekimo grandinėje. Taip pat turėtume atsisakyti tiesioginio pajamų rėmimo subsidijų, taip pat krizių paramos priemonių, nes jos yra neveiksmingos, reikia ieškoti struktūrinių sprendimų. E, mokesčių mokėtojai tai nelabai supranta, kam konkrečiai pinigai skiriami, ypač kai krizės žemės ūkio sektoriuje yra sudėtingos, reikia ieškoti geresnių priemonių, geresnių sprendimų reikėtų peržiūrėti dabartinės rizikos valdymo priemonės, kurias e, jau taikome, pavyzdžiui, draudimo galimybę, gal, nors draudimu naudojamasi dar tikrai labai menkai ir pasižiūrėti, ko mes galėtume pasimokyti ir pabandyti patobulinti situaciją. Ačiū, ponia Hoibuš. Ačiū dėl nusviravimu. E, kurį aptarė nemažai kolegų. Na, ūkininkams visada teko gyventi, susitaikant su kainų sviravimais. Derlis būna nevienodas, padėtis rinkose būna nevienoda. Ir, na, yra vidurkis. Gali, vienais metais, vieni metai gali būti labai geri, o po to porą metų prasti. Ir per ir tik tai praeis dešimtmečiai ūkininkai pamato, kad, kad jie eina į nuostolį. Nor, norėčiau padėkoti e, už e, šį dokumentą. Jis tikrai labai informatyvus ir tikrai įdomu, kad kalbama tik tai apie finansinės iniciatyvas, nekalbama apie pačią gamybą, apie tai, kaip užtikrinti geresnius santykius rinkoje. Taip pat reiktų pamastyti, kaip galėtume priderinti padėtį rinkoje. Girdėjome apie tai, kad ūkininkams reikia vairiausių struktūrų, tačiau netiek daug e, kalbam apie tai, ką konkrečiai galėtume padaryti. Dalį to kainų, iš dalies kainų sviravimą apsprendė visiškas žemės ūkio, būtų apspręstų visiškas žemės ūkio rinkos dereglamentavimas. Manau, kad tai būtų tikrai sprendimas. Mums reikia priemonių šioje srityje, kontroliuoti šiuos klausimus. Ponas Būda. Dėkui, pane pirmininkė. Labai trumpai dėl kainų sviravimo. Aš manau, kad mes turėtume remtis iš tokių klausimų kaip išėties taško. Kas yra teisinga kaina? Ir turime užtikrinti, ar taikant tokią ar kitokią kainą, žemdirbys gali padengti savo išlaidas ir jam tai yra perninga. Aš prisimenu, kai pr Prancūzija vyko e, streikas, vyksta dabar, dėl e, pieno sektoriaus e, problemų ir buvo išsiderėta, jog gamintojai gaus pen, daug, plus 15 eurų e, už toną. Tad tai rodo, jog e, ūkininkams yra išsukamas e, rankos ir e, tarpo jiems reikia, kad jų darbas e, apsimokėtų. E, jog jie negali prabangiai gyventi iš e, subsidijų, iš pagalbos. O subsidijos yra tik tai tam, kad jie galėtų apskritai išgyventi toje rinkoje ir mes diskutuoti apie tai. Mes turime diskutuoti taip pat apie tai, jog žemdirbiai e, turėtų turėti galimybę burtis į profesinės e, sąjungas, kad galėtų ginti savo poziciją Žinome taip pat, jog dėl klimato kaitos e, problemų jie turi sunkumų. Ir mes turime sukurti tokius mechanizmus, kad e, ūkininkai būtų apsaugoti nuo visų tų problemų. Panas Hauslingas. Dėkuoju. Reikia nepamiršti, jog tai nėra paskutinis pranešimas skirtas mūsų aptariamoms problemoms. Tai ne pirmas ir ne paskutinis. Mes teikiame įvairius pasiūlymus ir įvairias mintis, tačiau galų galia visą tai yra neįgyvendinama. Ir taip yra, taip, be kita ko ir dėl tarybos pozicijos. Mes e, turime siekti konkrečių rezultatų, nes antraip mumis kaip parlamentu nebebus pasitikima. Kalbame apie kainų e, sviravimus, tačiau tie sviravimai egzistuoja jau senai. Bet problema yra ta, jog pasaulio lygmenių tendencija yra mažėjimo tendencija. O čia yra atvirkščiai. Ir žemdirbio dalis visą laiką mažėja. Tad e, reikėtų daugiau reguliuoti rinkas, reguliuoti kiekybiškai, pavyzdžiui, pieno rinką, tuomet galėtume turėti didesnę, daryti didesnę įtaką kainoms. Pastarųjų metų liberalizavimo politika, dereglamentavimo politika, ko gero, nepasiteisino ir cukraus sektoriuje mes tai pamatėme, nes mes praradome priemonės, kurias e, turėjome anksčiau o tos priemonės buvo veiksmingos. Tad klausimas yra, ar iš tikrųjų mes norime ir toliau eiti tą pačią kryptimį, ar norime tik tai kosmetinių pokyčių, kurie neduos rezultatų. Matome, kokia yra dabar padėtis. Ūkininkai gauna vis mažiau ir mažiau, tuo tarpu gaminama yra vis daugiau, tad ekonominė požiūrių ne viskas yra gerai turėtume peržiūrėti iš esmės mūsų politiką. Panas Andriju, dėkoju, pane pirmininkė. Mes e, puikiai matome šioje diskusijoje ir ne tik šioje diskusijoje, jog kainų sviravimas yra esminės svarbos aspektas žemės ūkio sektoriuje. Aš norėčiau padėkoti poniai Dilai už pranešimą prašymė yra sakoma, kad kainų sviravimas jau yra tam, tam tikras įprastas dalykas, tam tikra norma. Aš su tuo ne visiškai sutinku. Aš manau, kad tai yra liberalios politikos pasiekmei. Ir mes turime analizuoti tas e, pasiekmes. Tai jau buvo pasakyta. Mums reikia ne tiek rinkų valdymo priemonės, mums reikia iš tiesų priemonių patės. Mes e, konstatuojame, kad e, privataus reguliavimo svertai yra nepakankami. Ir e, užuot bandė rasti vieną sprendimą visoms toms problemams, galbūt turėtume ieškoti mišraus įvairialypio sprendimo. Mes turėtume naudoti visas priemonės, kuriamis disponuojame. Ir tos priemonės kartais gali būti hybridinės priemonės, nes iškylančios situacijos, padėtis yra be galo įvairios, įvairialypės. Yra akivaizdu, kad e, kainų sviravimo didėjimas gali kelti neapsirūpinimo maisto produktais problemą, ypač sunkiau pasiekiamose regionuose, pavyzdžiui, kalnuotose e, regionuose. Ir todėl turime čia galvoti tam tikras mišrės, specifinės e, priemonės, sprendžiant šitas problemas ir atremiant iššūkius. Dėkuoju. Dabar suteiksime žodį komisijos atstovui. Ar komisija nori pasisakyti? Ne, komisija nenori komentuoti. Ar vis dėlto? Todėl, kad jūs prie pat manęs, galbūt taip yra panadės. Panas Dės, dėkoju, pane pirmininkė. Galbūt jūs nepamatėt manęs. Prieš tai aš e, dalyvavau seminare, kuriame buvo kalbama apie grūdų kvotas. Mes žinome, kad e, jeigu truks grūdų, tai kainos kils. Tačiau žinome, kad e, Ukrainoje ir Rusijoje dabar rekordiniai derliai ir, ir galbūt Rusija tada taps didžiausių grūdų eksportuotojų pasaulyje. Tai precedento neturintis atvejais. Grįžtu prie to, ką sakė kolegė Müller. Vokietijoje buvo nuspręsta, kad e, iki 19 metų išmokos e, bus tokio paties E, lygmens 500 eurų už hektarą. Ir galbūt e, toks metodas galėtų būti taikomas ir kitose valstybėse, užuot tarius išimtis tą tai ir kitai kategorijai. Nes tai yra 500 eurų visoms kategorijoms. prieš. Turime siekti, kad būtų tikra pusiausvėra mūsų kolega Andriju, tik tai sakė, jog su kuria nors viena priemonė mes visko neišspręsime, reikia iš tikrųjų ištisos paletės priemonių, spektro veiksmų be kitako ir Europos e, lygmenių, tačiau turime taip pat ir galvoti, ką galima būtų padaryti socialinėje plotmėje, siekiant, kad e, kaimo vietovės neištuštėtų, kad, e, kad ūkininkai ne, neišvyktų kitur ir, ne, ir nepaliktų savo ūkio kitiems. Dar kartą dėkuoju pranešėjai, manau, kad mes vis dėlto išspręsime tas problemas ir užtikrinsime ES žemės ūkio ateitį. Nepamiršti žemės ūkio svarbos. Aš prisimenu, 61 metais už 200 gramų grūdų, kviečių buvo galima nusipirkti laikraštį. Dabar padėtis yra visiškai kitokia. Mes matome, kaip, kaip pakito ta padėtis ir matome, kur dabar esame. O nedes tik tai dabar, va štai laikrašiai storesni negu tada buvo. Sakiau, sako pirmininkas, kad šiandien laikrašiai storesni, būtent dėl to dabar reikia daugiau grūdų, kad galėtume įsigyti laikraštį. Merci, monsieur le président. Cher... Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponė Dėlei. Gerbiami kolegos, krizė, kurią patiria Europos žemės ūkis visoje valstybėse narėse, sukelia tam tikrą spaudimą turime dirbti, turime ieškoti sprendimų. Norėčiau priminti svarbiausią tikslą šio pranešimo. Savo iniciatyvinio pranešimo e, dėka mes turėtume numatyti gairias, kurių laikytasi Europos komisija, kuriom surastų atsakymus ir siūlymus. Ir svarbu, kad tos gairės būtų tinkamai išnagrinėtos, kad būtų rasti sprendimai toms temoms, kurios šiandien yra aktualiausios. Būčiau norėjusi išklausyti komisijos atstovus ką ji mano apie šios dienos diskusiją, išgirsti kokias perspektyvas, kokius siūlymus mums gali išsakyti šiandien Europos komisija. Kolega Mištote minėjo, kad dabar, dabar turima tam tikrų priemonių dabartinėme pakete. E, jo nuomonė, tos priemonės buvo naudojamos per menkai, o kartais tiesiog blogai naudojamos. Tad būtų buvę įdomu išgirsti Europos komisijos nuomonę, reakciją tai, kas buvo pasakyta. Be abejo, Čia nebereikia iš naujo kažko išradinėti daugeliu atveju. Suprantu, ką sakė kolega Erik Andriju, be abejo, sprendimų yra daugiau negu vienas. Jeigu būtų tik vienintelis, Europos komisija ko gero jau būtų pasiūliusi. Tad aš norėčiau pasakyti, kad tiesiog turime siūlyti tą priemonių dėžę, tų instrumentų, įrankių dėžę sudaryti, kad Europos komisija galėtų tas mūsų priemonės panagrinėti ir pasiūlyti geriausias, kurios galėtų būti įgyvendintos. Ir apibendrindama, norėčiau pasakyti štai ką, ne, nes naudodama per nelik daug mūsų posėdžių laiko. Manau, kad visi bendrai dirbdami galime pasiekti, kad bendra e, būsimajai BŽP programai mūsų siūlymai būtų esminiai. Be abejo, svarbu spręsti ne tik dabartinę krizę. Esu pakankamai naivi, kadangi pirmą kadenciją esu parlamente. Tad tas naivumas leidžia tikėtis, kad ateityje galėsime e, pasiekti gerų rezultatų ir parengti geresnę ateities BŽUP kad e, rasime sprendimus tokius, kad ES valstybėse liks ūkininkų, kurie dirba savo ūkisiu, kad jie visi nemes visko ir neišeis iš, iš kaimo. Uh, E, nes būtina, kad e, jie ten liktų, kad turėtume ką valgyti galiausiai. Būtina, kad jie galėtų dirbti kokybiškai ir kad būtų užtikrintas Europos e, nepriklausomas apsirūpinimas maistų. Dėkoju. Tak, oczywiście ważne. Pirmininkas, ačiū. Iš tikrųjų, tema labai svarbi. Gerbiami kolegos, žemės ūkio gamyba didelė dalim priklauso nuo esamų sąlygų. yra įvykę pasikeitimų, na, tai irgi savotiškai normalu. Tačiau jeigu nesureaguosim laiku į rinkoje vykstančius įvykius, jeigu nekontroliuosim to kainų sviravimo, gali atsitikti taip, kad bus pernelyg daug siūloma teisės aktų, gali atsitikti taip, kad tos kainos nukris nepagristai. Tad svarbu išsiaiškinti, kada įsikišti yra geriausia ir tinkamiausia. Žinome, kas vyko su reforma, ne viskas buvo gyvenita ir ne dėl parlamento kalties. Yra ir spekulacijos atvejai, užtenka pasižiūrėti, kas vyko tada, kai pradėjo mažėti pieno supirkimo kainos. Tai buvo visiškai akivaizdus dalykas. Stambiusios įmonės, kurios sudarė sutartis tada, kai prasidėjo kainų mažėjimas, dabar tos ūkininkus yra paėmusios savotiškai įkaitais. Ir e, tai atspindi tai, ką minėjo kolega Egnijų. Pasaulinės rinkos e, veikia taip, kaip veikia. Ne Europoje yra nustatomos maisto produktų kainos, jos yra nustatomos kitur. Mes pasauliniu mastu esam pernelyg menki gamintojai, kad galėtume daryti įtaką tiems procesams. Na, grįšim dar prie tos temos, kalbėsime apie išorės faktorius, kurie turi įtakos BŽUP ir jos veikimui. Ir kaip jau sakiau, šyrit turėsim dar progą prie to sugrįžti. Lapkričio 8 turėsime patvirtinti pranešimo projektą, o dabar pereinama prie metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos. Ponas Dautin yra pranešėjai šiuo klausimu. Iš esmės atsakingas komitetas už šį klausimą yra Ekon komitetas. Ir dabar kol, mūsų kolega Sani yra pranešėjas šiuo klausimu. Suteiksiu žodį ponui Dantą, kad jis pristatytų savo nuomonę. Nes jis yra rinkų specialistas ir mums puikiai pristatys šią temą. Prašom, gerbiamas kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Kasmet Europos komisija pateikia Europos parlamentui pranešimą apie tai, kaip buvo įgyvendinama konkurencijos politika. Iki šiol Žemės ūkio komitetas nebuvo tarptų komitetų, kurios, kurie galėjo dėl šio pranešimo paskelbti savo nuomonę. Koordinatoriai šiemet priėmė tokį sprendimą pagal kurį šiandien dirbame ir aš manau, kad tai yra gerai. Visą tai yra susiję ir su mūsų anksčiau nagrinėtų klausimų. Tai, kas vyksta rinkoje, ar ten, kur rinka neveikia, e, turi tokį rezultatą, kad tos priemonės, dėl kurių mes diskutuojame valandų valandas, pasirodo esančios neefektyvios. Tenka valstybėms imtis priemonių ar, ar kitoms struktūroms. E, Europos teisingumo teismas nekarta priminė, kokie svarbus yra sutarties 39 ir 42 straipsniai, kurie, kalbant apie bendrą rinko organizavimą, leidžia taikyti išimtis 101 straipsnių taisykliai susijusiai su konkurencija. Metinėme, metinėje ataskaitoje turime E, tokį nedidelį paragrafą, pasažą susijusių žemės ūkius rytimi. Galime e, pasiremti lapkritį paskelbtomis gairėmis, kurio, kurios apėmė tris sektorius, kai buvo norima pasitelkti tam tikras priemonės konkurencijos politikai gyvendinti. Nu, ten buvo kalbama apie alyvogių aliejų, apie jautieną ir keulienos kai kurios gaminius ypač kokybiškus gaminius, pavyzdžiui, kumpi ir panašiai. E, savo ataskaitoje e, komisija užsimena ir apie tyrimą, kuris buvo pradėtas e, po to, kai prasidėjo pieno krizė ir kai buvo kalbama apie žemės ūkio kurios organizacijas. Man atrodo, savo pranešime Europos parlamentas turėtų priminti tuos dalykus, apie kuriuos kalbėjo uh, dar siūlant reformos priemonės. Šiandien mes norime įvyktų pasikeitimai. Akivaizdu yra tai, kad nuo 57 metų konkurencijos teisė pirmiausia siekė suteikti didesnę perkamąją galę vartotojui. Buvo siekiama sumažinti kainas. Tačiau dabar Europoje, kur bedarbių yra daugiau negu 10 procentų, O įkūrus ES juk taip nebuvo, tad reikėtų, man atrodo, iškelti klausimą dėl to, ar nereikėtų sustabdyti kainų mažėjimą. Ar ir ką reikėtų daryti, kad e, darbo vietos ES nenyktų, kad jos būtų kūriamos. Po tekstilės sektoriaus problemų, po kitų sektorių problemų dabar e, tos problemos aplankė ir žemės ūkio sektorių. E, Tad Europos parlamentas ir Europos komisija turi pamastyti apie tai, ką reikėtų daryti, kokias galbūt šimtis pritaikyti taisyklėms, kurios galioja beveik 60 metų, nepakeistos iki šiol. Gairės buvo paskelbtos ir jos apimė tris sektorius, ten buvo išaiškinti svarbiausi dalykai, kurie buvo naudingi žmonėms dirbantiems tuose sektoriuose. Tos taisyklės ir mums galėtų dabar pasitarnauti pavyzdžių. Galbūt galėtume savo dokumente, kurį komisarui teiksime, e, galėtume pasiremti tais pavyzdžiais, galėtume ištaisyti paskutinės BŽUP netobulumus, galėtume pasiūlyti gairias, kad būtų tų trijų sektorių išimtis, tos taisyklės išplėstos ir į kitus. Tuo krizės laikotarpiu tai galėtų būti naudinga. E, konkurencijos teisė pernelik menkai žinoma ir dėl to subjektai vengia kurti organizacijas ir gintis tarpusavėje. E, Šyrit e, štai buvo rastas regis krizės sprendimas tarp vieno iš pieno perdirbėjų ir ūkininkų Prancūzijoje. Kolegė Maginė savo pranešime irgi kalbėjo apie perdirbėjus ir e, stambiuosius platintojus, didmenininkus. Ir man atrodo, kad turime ir toliau kartu su kompetentingais kitais komitetais dirbti prie šio klausimo, kad galėtume e, padidinti ūkininkų perkamąją galią ir sudaryti jiems sąlygas veikti ir išgyventi. Ačiū. Teraz poprosimy przedstawiciela z direkcijų DG Competition. Dabar norėčiau kreiptis į konkurencijos direktorato atstovus. Esame pasirengę išklausyti jūsų prezentaciją. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjami komiteto nariai, ponės ir ponai. Norėčiau visų pirma padėkoti už tai, kad pat kvietėte Agri ir konkurencijos direktoratus pristatyti metinę konkurencijos ataskaitą 2015 metų. Džiaugiamės galimybę trumpai pristatyti Jums, ką nuveikėme 2015-aisiais ir žinoma, būsime po to pasirengę atsakyti Jūsų klausimus. Pirmoje skaidrėje e, yra trumpas mūsų pristatymo turinys. Žinau, kad mums yra tik 10 minučių skirta. Pabandysiu labai greitai viską pristatyti. 2015 veikla kovoje su karteliais. E, taip pat gairės dėl bendrų pardavimų alyvagių aliejaus, e, jautienos, veršienos ir aremų kultūrų, žemės ūkio rinkos situacija 2015 vasarą ir valstybių narių atsakas. Taip pat pakalbėsime apie ter, teritorinius ir tai tarp, tarp valstybinius suvarž, pardavimus suvaržymus e, maisto sektoriuje bei pateiksime šio laikinės mažmaninės priekybos apžvalgą. Taip pat kalbėsiu apie tai, kokius įmonių susiliejimus nagrinėjame bei e, ką nuveikėme valstybės pagalbos srityje. Kaip ir kitose srityse, žemės ūkio sektoriuje parlamentas ir komisija siekia bendrų tikslų. Mes norime, kad žemės ūkio sektoriuje situacija būtų tolygesnė, kad jis būtų konkurencingesnis, žalesnis ir tvaresnis. Suprantame, kad ūkininkai susiduria su nemenkais iššūkiais, vartotojai nuolat e, kelia naujų reikalavimų, jie nori geresnių, tvariai pagamintų produktų, kurių gamybos atsakamumas būtų įmanomas. Ūkininkai konkuruoja su labai stipriais verslo partneriais, perdirbėjais, tiekėjais ir dažnai atsiduria nepalankioje e, ekonominėje situacijoje dėl žemės ūkio rinkų struktūros. A, ūki, ūki, ūkiai dažnai e, yra priversti įstumti į kampą dėrybose su partneriais ir jie dažnai susiduria su stipresne konkurencija, e, su e, importu, žemės ūkio sties importu įvežami į ES iš trečiųjų šalių. Manome, kad ilgalaikis tokių šių problemų sprendimas tai didinti ūkių tvarumą ir veiksmingumą ir užtikrinti didesnės įplaukas. Konkurencijos Konkurenciją galime padidinti užtikrinant vertikalę ir horizontalę e, integraciją bei užtikrinant stipresnę e, ūkininkų poziciją dėrybose. Ir jūsų komitetas pirmininkė suvaidino ypač svarbu vaidmenį įgyvendinant paskutinę BŽUB reformą E, ir e, priimant sprendimus dėl galimybės taikyti išimtis konkurencijos politikoje. Ypač buvo akcentuojamos e, haremos kultūros, jautienos, veršienos ir alyvogio lėjaus sektorius. 2015 komisija parengė naujas kovos su karteliais gairės, būtent, skirtas būtent šiems mano išvardintiems sektoriams. Trumpai apie šias naujas gairės. Jos paskelbtos 2015 lakryčio mėnesį ir jomis, jos paremtos pagrind, štai kokiais siekiais - užtikrinti ūkininkų konkurencingumą ir tvarumą, užtikrinti jų e, darybinės galimybės ir užtikrinti į rinką orientuotą požiūrį šių gairių pagrindų ūkininkai ir gamintojai gali e, jungtis organizacijas nepažįstami konkurencijos taisyklių. Šios gairės visų pirma užtikrina aiškumą ūkininkams. Žinoma, tų taisyklių popieriuje nepakanka. Jos turi tapti gyvų dalykų. Galite klausti, ar ūkininkai pasinaudojo šių e, derogacijų šimčių galimybę ir ar jos buvo įgyvendinamos. Noriu priminti, kad nepraėjo nei metai nuo gairių paskelbimo. Taip pat, kadangi nėra prievolė, numatyta prievolė e, prašyti iš ankstinio leidimo, dėja neturime statistinių duomenų apie tai, kaip, kaip plačiai tos naujos taisyklės taikomos ir įgyvendinamos. Bet kokiu atveju mes negavome jokių neįgiamų atsiliepimų po šių gairių pasi, paskelbimo. Į mus dar nesikreipė nacionalinės konkurencijos tarnybos ir neklausė, nieko, neturime informacijos apie procesus. Mes stebime gairių gyvendinimą, esame pasirengę bendradarbiauti su e, e, rinkos veikiais, dirbame su kolegomis Agri generalinėme direktorate ir žinoma, kai tik turėsime apibendrintą informaciją, ją jums pristatysime. Toliau, kitas arbi tema. Žemės ūkio rinkų padėtis 2015 vasarą ir valstybių narių atsakas į šią situaciją. Tikriausiai neturiu ir priminti, kad ištiko krizė pieno ir keulienos sektorius, prasidėjo į 2015-aisiais. Norėčiau tik paminėti kad buvo e, kad valstybėse narėse buvo priimtos įvairios iniciatyvos. Kai kuriuose valstybės narės ėmėsi priemonių didindamos konkurencingumą ir mažindamos reglamentavimo naštą ūkininkams, kurio tarpu kitos šalis e, susitarė kelti kainas ir prioritetą teikti nacionaliniai produkcijai būtent šios protekcionistinės iniciatyvos kelia rimtą riziką, kad Europos vidaus rinka gali, bus suskaldyta. Kartelinės ir protekcionistinės iniciatyvos veikiausiai yra nesuderinamos su konkurencijos taisyklėmis ir e, tampa kliūtimi importui iš kitų valstybių narių. Manome, kad visi ES ūkininkai turi turėti vienodas galimybės dalyvauti visoje vidaus rinkoje. Nė vienas ūkininkas ne, ne, negali uždrausti priešintis kitam Europos ūkininkui parduoti savo produkciją bet kur Europoje. Todėl tai šis klausimas mums yra ypač svarbus ir todėl norėtume šiandien ar išklausyti narių, Žemės ūkio komiteto narių, uh, E, nuomonės šiuo klausimu. Kokiu konkrečiai darbų šioje srityje ėmėmės. Komisija šiuo metu analizuoja ir renka informaciją. Mes sulaukėme nu- kai kurių skundimų, bei toliau stebime, ar es rinkoje nepasirodys kokių nors kitų susitarimų, kurie pažeistų konkurencijos taisyklės ir e, veiktų vidaus rinkos funkcionavimą. Noriu paminėti vieną konkretų atvejį, kuris mus pasiekė dar prieš krizę 2015 pradžioje. Tai Legume de France, e, prancūzijos e, daržovių atvejis. Kalbame apie susitarimą sudarytą tarp Carrefour, e, prekybos tinklo bei prancūzijos daržovių gamintojų organizacijos buvo nuspręsta neįsileisti kitų šalių daržovių augintojų produkcijos į Prancūziją. Nors šiuo atveju kalbama apie vieną prekybos tinklą, Karefu, vis dėlto komisija pradėjo e, atvejo tyrimą ir to, tokių e, tas sutarimas buvo panaikintas, todėl tyrimas nutrauktas. Norėčiau pakalbėti apie e, apribojimus ter, galiojančius teritorijose ir tarp, vals, ir, ir tarp valstybinius apribojimus e, maisto produktų e, prekyboje. Kainų skirtumai tarp mm, valstybių narių už tą patį produktą iš esmės neprieštarauja įstatymams. Gali būti tai būti dėl to, kad egzistuoja skirtinga mokesčių sistema, kitokia darbo diena, kitokie įstatymai, e, tiekėjai kitaip dirba skirtingose valstybėse, nes visą tai gali apspręsti ne vienodas kainas. Tačiau šie veiksniai paaiškina tik tai dalį mažmeninių kainų skirtumų tarp valstybių narių. Kitas dalykas tai, kad tiekėjai gali prašyti skirtingų kainų ir priešintis mažmenininkų bandymams e, pasirinkti pigesnį tiekimo šaltinį. Tai yra pažeidimas, kai kuriais atvejais tokie sprendimai pateisinami teisiškai, kitais atvejais ne, kai, tai, e, kai tokie veiksmai nėra pateisinami, komisija privalo atlikti tyrimą. Kaip jau minėjau, mūsų pagrindinis tikslas užtikrinti vidaus rinkos tinkamą veikimą. Taip pat norėčiau priminti, kad šiais metais, birželio mėnesį, po to, kai 2015 atlikome parengiamąjį darbą, 2016 birželį pradėjome tyrimą prieš ABF InBev, alaus gamintojus, alaus gamybos įmonę, aiškindamisi, ar ji nepažeidė domin taisyklių dėl dominuojančios pozicijos, ar nebandė pasipriešinti nebent uždrausti Olandijos ir Prancūzijos alaus gamintojams įvežti alaus į Belgiją. Toliau mūsų darbas 2015-aisiais rengiant studiją apie šio laikinę mažmeninę prekybą. 2014 e, spalio mėnesį paskelbėme tokią studiją ir po to toliau rinkome visą informaciją, domėdamėsi mažmaninės priekybos situaciją, e, domėjomės, kokios inovacijos taikomos maisto sektoriuje, kaip keičiasi pasirink, pasirinkimo tendencijos. Ir vienas, viena iš išvadų e, padarytų studijoje yra štai kokia. E, kai, kuriais, kai, kai kurios iniciatyvos uh, E, yra nepalankios inovacijoms ir tai nenaudinga e, ir gamintojams, ir tiekėjams, ir vartotojams maisto produktų. Konkurencija aktoratas toliau renka informaciją apie tai ir išsiaiškinsime, ar reikės pradėti pažydimo tyrimą. Ir paskutinė skaidrė, kurioje nori, pristatau keletą svarbiausių atvejų susijusių su agri maisto pramonę. Čia pristat... mes nagrinėjome įmonių susijungimo atvejus. Pirmuoju atveju, kurį matote paminėtą, mes priešinomės e, įmonių susijungimui numatytomis sąlygomis ir pareikalavome užtikrinti tinkamą konkurenciją. Antru atveju e, Danish Crown ir Tikan įmonių susijungimas. E, skerdyklų ir ūkių kooperatyvų susijungimas e, Olandijoje, čia ne jokių problemų neižvelgėme, tačiau susijungimas neįvyko, nes Danijos Mes nustraukėme tyrimą, nes Danijos konkurencijos institucija jį nagrinėjo. Galiausiai keletą žodžių apie valstybės paramą žemės ūkio sektoriui. Kaip žinote, už tai atsako Agri direktoratas, bei kaimo plėtros direktoratas. Kolegos paprašė pristatyti šią skaidrę. Ir dabar esame pasirengę atsakyti jūsų klausimus, vis taip pat ir šią temą. Uh, kaip ir daugeliu kitų atvejų, žemės ūkio sektoriuje taikoma štai kokia politika. Leidžiama teikti valstybės pagalbą tik tuo atveju, jei tai gali būti klasifikuojama kaip gera vadinama pagalba, jeigu tai prisideda prie kaimo ekonomikos augimo ir užtikrina geresnės verslo ir gyvenimo sąlygas kaimo vietų. 2015 buvo užregistruota 700 naujų valstybės paramos atvejų ir tai visi atvejai, kuriems buvo pritaikyta išimtis. Ačiū ir dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Bardzo dziękuję. Cieszymy się z tej prezentacji. Ačiū. Džiaugiamės šiuo pasisakymu. Iš tikrųjų labai svarbu, kad žemės ūkio klausimais. Pasisakytų Agri generalinis direktoratas, o taip pat ir kiti Europos komisijos generaliniai direktoratai, pavyzdžiui, kad ir direktoratas atsakingas už konkurencijos klausimus. Žemės ūkis yra viena iš tų ekonomikos ryčių, kurios yra labai svarbios Europos Sąjungai. E, šiuo metu mūsų aptariamoje srityje vyksta daug pasikeitimų ir būtent dėl to Svarbu, kad Europos komisija arčiau stebėtų šią sritį. Pereisime dabar prie keitimusi nuomonėmis diskusijoje. Ko gero bus ir klausimų, kuriuos galėsime užduoti konkurencijos generalinio direktorato atstovams. Ponas Kalinovski, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu klausimų, kuriuos norėčiau užduoti Europos komisijos atstovui. Tai yra susijęs su konkurencijos e, sritimi ir taip pat su koncesija, kuri buvo patvirtinta Ukrainai ir kuri įsigaliojo nuo 2014 metų. Pirmas klausimas. Ar iš tikrųjų Europos komisija turi jau projektą dėl papildomų kvotų Ukrainai? Jeigu taip, kokiems produktams ir kiek jų bus? Antras klausimas kuris yra susijęs su pirmuoju Europos komisija, mums pateiks analizę grėsmių, kurios kiltų rinkoje dėl importo iš Ukrainos. Nes e, Lenkijos bus gali patirti dėl šio importo spaudimą. Trečia, ar buvo pasimokyta, ar ukrainiečiai tiksliau pasimokė, ar buvo prašoma padidinti kvotas ir ar buvo atlikta E, analizę, kad galėtume patvirtinti, kad tikrai Ukrainai buvo naudingos tos mūsų priemonės ir kad jos nekėlė grėsmių mūsų ūkininkams ar mūsų importuotojams. Čia aš jaučiu tam tikrą susirūpinimą, nes Europos komisija parlamentų neteikia, e, kad ir svarbiausios bazinės informacijos šią temą. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Ponas Egnių, prašau. Mes kalbam apie konkurencijos taisyklės. Ir žinome, kad prekybos centrai e, konkuruoja vieni su kitais, akivaizdu. Ir jie lenktyniavo tam, kad geriau įtiktų vartotojui. Be abejo, tai nukreipta prieš ūkininkus, kadangi tiekėjai labai stipriai spaudžiami ir štai įsigali tokia praktika. Junktinėje karalystoje mes bandėme susitarti dėl to. Pastaraisiais metais Mes tiesiog e, patraukėme teisman kai kuriuos e, dalyvius ir siekime įdėkti tarpininkavimo sistemą. Sistemą, kuri padėtų išvengti e, prekybos centrų piknaudžiavimo savo tiekėjų atžvilgių. Bėgant metams pastebėjau, kad ta struktūra struktūra, ta tarpininkavimo struktūra nieko per nelik nenuveikė. Priešingai, buvo tiesiog nulatos reikalaujama atlyginti žalą dėl kažkokios ten menamos žalos, kartais tai reikalavimai siekia daugiau negu milijoną livrų, svarų sterlingų tiksliau, e, dėl e, suteptos reputacijos, dėl šmeišto, kur neva patyrė vienas ar kitas prekybos centras ar, ar e, prekybininkas. Be abejo, čia su konkurencijos iškraipimais buvo susidurta. Kai kalbame apie konkurenciją, turime kalbėti taip pat ir apie teisės aklus susijusius su valstybės pagalbos teikimu. Sužinojau, kad Apple 11 milijardų eurų mokesčių turės sumokėti Airijai. Galbūt reikėtų paklausti, ką apie tas konkurencijos taisyklės mano suinteresuoti subjektai. Kolegė Senra, prašau. Eh, gracias, presidente. Bueno, a mí este debate me parece. Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš manau, kad e, diskusija šito klausimu yra esminės svarbos. Iki šiol konkurencijos taisyklės turėjo tokį poveikį, jog kainos gamintojams tapo pačios mažiausios ir tuo pasinaudoja prekybininkai, nes gamintojas gauna labai mažai dabar, mes ką tik tai kalbėjome apie kainų sviravimus. Ir šitie dalykai tarpusavėje susiję, tai susiję su konkurencija. Konkurencija tai reiškia darybų galimybė, tai reiškia galimybė susitarti labai svarbiose sektoriuose. Todėl yra būtina taikyti konkurencijos platmėje teisingus standartus. Kaip sakė komisijos atstovas, turime žiūrėti, kas vyksta kaimo vietovėse, užimtumos rytyje. Ir čia svarbus ne tik tai kiekybiniai aspektai, bet ir kokybiniai žemės ūkio darbuotojai gauna vis mažiau pajamų, jų darbo vietos neužtikrintos ir tokių neužtikrintų darbo vietų yra vis daugiau. Tuo tarpu mes turime priešingai siekti, kad, kad tos vietos būtų e, naudinės, vis daugiau migrantų dabar atvyksta pas mus ir dirba tą darbą, kurį anksčiau dirbdavo mūsų žemdirbiai. Pasižiūrėkime į konkurenciją tokią, kokia jinai yra iš tikrųjų. Dėkuoju, panas Des. Dėkuoju, panė pirmininkė. Dėkuoju Mišeliui Dantą už pranešimą, taip pat dėkuoju komisijos atstovui už pranešimą, tačiau man atrodo, kad komisija ne apie viską kalbėjo. Jinai, pavyzdžiui, nekalbėjo apie nesažininką konkurenciją. Aš dažnai skaitau e, savaitraštį Špygel, o ten yra kalbama apie prekybos centrų grandinės, pigių prekybos centrų grandinės e, ir ten taip pat kalbama apie tam tikras perdėtas priemonės, apie nepakankamą kontrolę, apie neprimtiną tiekėjų traktavimą. Tuo tarpu konkurencijos generalinis direktoratas nepasisako šitais klausimais, nors tai labai svarbus klausimai. Konkurencijos generalinio direktorato atstovai turėtų apsilankyti prekybos centruose ir pasiaiškinti, kaip yra parduodami, kokiamis sąlygomis parduodami žemės ūkio e, produktai. Pasižiūrėkime taip pat, e, kas vyksta gyvūnų apsaugos srityje. Bavarijoje yra apie 30 tūkstančių e, mažų ūkių, kurie subankrutavo su, su nesenai. Tad sąlygos yra tokios, jog e, kai, kai kurie ūkiai absoliučiai neišgyvena, jie, jie žūsta. Mes apie tai diskutavom jau. Pone Maginės rengė prieš kurį laiką pranešimą šituo klausimu, šituo dramatišku klausimu. Šiandien turėtume konstatuoti, jog nesažiningos konkurencijos žemės ūkio sektoriuje yra daug ir dėl to gali nukentėti maži ūkininkai. Panas Lanagan. Ačiū. Airijos e, vienas iš prekybos tinklų paskelbė apie tai, kad e, mokės gerus atlyginimus darbuotojams. Tai puikus kaip žinia, bet kažin, ar, ar bus mokoma ir ūkininkams, kurie e, viską ir pagamina. Lidlas dirb, mokės tiems, kurie e, pardavinėja produkciją e, prekybos e, tinkl, centruose. Man atrodo, kad Lidlo nau, naujašukas turėtų būti, e, prasmekite visi. Na, pokyčiai nėra tokie paprasti, apie kuriuos kalbame. Komisijos atstovas sakė, kad ūkininkai turi didinti tvarumą ir našumą, bet koks našumo didinimas bent jau praeitie būdavo neįmanomas. Na, ūkininkai turi didinti našumą, tačiau ką mes galime padaryti, kad jie tą papildomą uždarbį, žinoma, padidėjimą galėtų pasilaikyti savo, jeigu ūkininkai taps tokie našus, kad jų darbo kaštai taps nuliniai. Ir, ir prekybos tinklai tuomet galės jų produkciją įgyti kaip labdarą. Man atrodo, kad šios tendencijos turi būti pakeistos. Nuolatos girdime apie RAINE bendrovę, kur, kai, kai, apie tai, kad yra didelė, kad nori įsigyti e-lingus bendrovę. O Tesco ir Lidl prekybos tinklai Airijoje ir Europoje nesusiduria su problemomis. E, mes negalime to reglamentuoti. Aš nesuprantu, kodėl vienoje srityje mes galime imtis priemonių, kitoje ne. Galbūt jūs man tai paaiškintumėt. Parlamento e, nary Egniu. Na, aš esu vienas iš narių atstovaujančių Airiją e, ir mūsų šalies politika bando bandymas pritraukti investicijas. Aš manau, kad visi turėtų e, rūpinti savo reikalais ir mes esame apsisprendę būti suverene valstybė ir aš tikrai nesirinkčiau tos politikos, e, apie kurią buvo kalbėta. Aš sutinku, kad e, kai, na, diplomatijos rytyje kaimynai ne, nebūtinai visada yra tavo draugai, dėl kai kurių dalykų tenka konkuruoti. Tačiau mes įgyjame nepaprastai daug priešų ir po kurio laiko, man atrodo, mes turėtume, e, turėsime už tai sumokėti. Nemanau, kad turime laukti, kol kažkas mums uždraus tai, tai daryti. Mes turėtume patys susivokti, kad turime elgtis taip, kaip, kaip yra tinkama. Pienia, dvi minutį, bardzo proszę. Prašau visų klausytis, pas, suprašau, laikytis pasisakymui skirto laiko, tai yra nekalbėti nedaugiau nei dvi minutės, pane Šrair. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu. Turiu štai kokį konkretų klausimą. Ar neturėtume dabar siekti štai, ko kalbantį su ponia Maginės, su priėmė išvados, kad sunku kai, dėl kai kurių dalykų pasiekti sutarimo parlamente. Pavyzdžiui, Niderlanduose mažmenininkai yra tarsi susipriešinę su visais kitais sektoriais ir politikai jiems aiškina, ko jie negali daryti. Jeigu kalbėsime apie fiksuotas e, fiksuotus kaštus, tai yra tuos 10 procentų ir jeigu iš tikrųjų ūkininkai gauna tik 30, joms siūloma 32 centų supirkimo kaina, tai žinoma, kad jie iš to negali pragyventi. Komisija kalba apie tai, kad ūkiai turi tapti veiksmingės, nešesniais, tvaresniais, bet iš tikrųjų yra e, naikinamos darbo vietos ir ilgainiui ūkininkai nebeteks e, pragyvenimo šaltinio. Ačiū pirmininkė sako ponas Karvi. Manau, kad reikėtų patgirti koordinatorius už tai, kad jie nusprendė, jog reikia renkti nuomonę dėl šio pranešimo, nes manau, kad konkurencijos politika ES mastu daro poveikį visiems piliečiams, asilpia visiems piliečiams ir ypač ūkininkų bendruomeniai. Ir manau, kad šis komitetas Mūsų komitetas turėtų labai aktyviai bendradarbiauti su komisijos e, konkurencijos direktoratu, lygiai taip pat kaip ir su Žemės ūkio direktoratu, nes jau per nelik daug kartų mus pasiekė pasakojimai, e, anegdotiniai nutikimai, apie, informacija apie tai pasiekė komisija. Airija, pavyzdžiui, yra manoma, kad jautienos perdirbėjai dirba pagal susitarimą, tai yra, egzistuoja kartelis. Komisija sako mums, pateikite įrodymų, o įrodymus e, surinkti ūkininkų organizacijai labai sunku. Aš negaliu kreiptis į policiją ir pasakyti, kad aš įtariu nusikaltimą, kai, kai man sakoma, kad turi pats surinkti nusikaltimo įrodymus, įkalčius. Manau, manau, kad konkurencijos direktoratas turėtų būti daug aktyvesnis ir tirti ne tik perdirbėjų situaciją, bet ir mažmenininkų maž, situaciją, nes žinome, kad visi pasipelno iš to parduodamo maisto, išskyrus tuos žmonės, kurie pagamina tos maisto produktus. Atsakydamas į pono Egnių klausimą, Noriu pasakyti štai ką. Manau, kad kai komisija pasakė Airijai, kad jai teks uh, uždėti ant Airijos žmonių pečių 65 milijardų dydžio naštą, kai, kai, kai buvo pakelti mokesčiai Airijos, uh, kai, šeimoms, ūkiams mes sutikome. Uh, Ir, ir kai dabar kalbama apie tai, kad e, airija galbūt susigražins 13 milijardų eurų iš nesumokėtų mokesčių, manau, kad taip ir turėtų būti. Ja, dank, und, uh, Kolega Jar, dėkoju. Puiku, kad vyksta diskusija šiuo klausimu, problema mums yra žinoma. Turiu keletą trumpų klausimėlių. Pritariu tam, kas buvo pasakyta. Reikia be abejo įrodymų tam, ką mes sakome, ką mes teigiame. Tačiau jeigu rinka veikia ribotas subjektų skaičius, tai tuomet netenka netgi tų įrodymų ieškoti, nes situacija yra aiški. Ji kalba pati už save. Neturiu nieko prieš inovacijas, jos yra svarbios, tačiau nereikia kad tos inovacijos būtų viso labo kažkas fiktyvaus. Pieno sektoriuje e, vyksta stebinantis dalykai. E, daug dalykų yra vadinama inovacijomis dėl finansinių priežasčių. Bet būtina, kad ūkininkai galėtų ir uždirbti iš savo veiklos. genetiškai modifikuotų produktų tiekimas, vėlgi kitas klausimas. Ūkininkų organizacijos yra be abejo svarbus dalykas, bet reikia, kad jos gebėtų veikti, nes surinkti kokią nors produkciją, kurią susišluoja vienas pirkėjas, nu, tai nėra pats geriausias sprendimas. Uh, Nes, pavyzdžiui, jeigu turite vienintelę pieninę, kuri superka visą pieną, tai tuomet gamintojams e, tenka patirti dar didesnę priklausomybę. Jie neturi galimybių rasti savo kitokių sprendimų, parduoti pieną kitam supirkėjui. Tad reikėtų, kad smulkieji gamintojai burtųsi ir kad jie nesimtų savo produkciją parduoti vienam gamintojui. Pone Diuliai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Daug kas buvo pasakyti, kolegos išdėstė savo poziciją. Tačiau komisijos atsovo pasisakymas mane šiek tiek e, nustebino. Kalbama apie Prancūzijos e, daržovių augintų ir Carrefour susitarimą, bet aš manau, kad yra ir kitų temų. Manau, kad mūsų darbo tvarkė yra labai e, plati, bet išklaus, komisijos pristatymas labai prastas. Būtent dėl to mane jis nustebino. Trūksta tikslumo jame. Norėčiau, kad konkurencijos generalinis direktoratas labiau e, galvotų apie turinį, o apie formą. Žinau, kad reikia laikytis tam tikrų taisyklių, tačiau tenka konstatuoti labai paprastą dalyką. Galima ant pirštų vienos rankos suskaičiuoti Europoje e, stambiuosius prekybos centrus, pardavėjus, o tarpu e, gamintojų organizacijų yra daug. Ar tai būtų privatus gamintojai, ar tai būtų atskiri ūkininkai. Manau, kad konkurencijos teisė turi būti peržiūrėta. Laimiai koordinatoriai mūsų komiteto šiandien mano, kad mes kaip Žemės ūkio komitetas turime tarti savo žodį dėl konkurencijos teisės. E, darbo šios rytie yra labai daug. Aš manau, kad e, mes kalbėjome, kad tik tai apie kainų sviravimus tarp konkurencijos klausimai yra tokie pat svarbus ir e, privalu yra juos spręsti. Dėkoju. Pampos Europė. Ponas, prašau. Pirmininkė, iš tikrųjų, kad manau, klausimas labai jautrus ir mes to klausimu jau kalbam turbūt visus du metus ir vis e, komisijos atstovai žada surasti priemonės arba kažkokias tai galimybės konkurencijai, kad padėti ūkininkams, bet situacija dėje tik tai blogėja. Ir susitinkant su žemdirbėjais, pakankamai sunku būna paaiškinti jų klausimus, kodėl e, žemdirbia, žemdirbiams gali mokėti kiek nori ir kada nori, o priekybininko tarpininkų pelnus, e, reiškia antkainius, negalima reguliuoti, kad tai konkurencijos pažeidimas, o žemdirbiam mokėjimas tai nėra pažeidimas, reiškia žemdirbys paliktas kraštutinis, niekas jo negina, nei Europos e, teisė gina, nei nacionaliniai teisė neleidžiam ginti. Ir gaunasi taip, kad e, parduotuvėse kainos nemažėja, pelnai tarpininkų ir priekybininkų didėja, o tiek e, Europinės e, konkurencijos tarnybos, tiek nacionalinės konkurencijos tarnybos, na, sakykime, imituoja kažkokį tai darbą, kuris liktai vykdomas, bet rezultato jokio nėra, situacija tik tai blogėja. Tai tą iš tikrųjų reikia pripažinti, nors e, žemdirbių pavyzdžiai, kad pavyzdžiui, kaip Europa norėjo, tai sutvarkė bankus ir visoje Europoje bankų įkainiai vienodi. Kai Europa norėjo, sutvarkė telekomunikacijos įstaigas ir ryšio paslaugos tapo vienodos ir visiems prieinamos. Kodėl negalima šitoje vietoje pasakyti, kad e, jeigu negalima reguliuoti priekybos antkainių arba tarpininko antkainių, tai gal įpareigokim kažkokią privalomą fiksuotą dalį, kad jie privalomai gražintų žemdirbį Gerai, tegul, jeigu uždirbo 200 procentų, tai gal tegul 150 procentų gražina atgal, o ne visus savo pasilieka, žemdirbių gražindamas 10 procentų. Tai iš tikrųjų šitie klausimai šiandieną yra patys svarbiausi. Aš suprantu, kad konkurencijos sistemoje yra daug problemų ir daug klausimų, bet mes turim atsirinkti tuos, kurie na, jaudinantis, kurie nesuprantami ir juos bandyti spręsti. Dar antras dalykas E, bent jau Lietuvoje, pradedu stebėti tokį procesą, kad priekybos tinklai pradeda taikyti naują priemonę, tai yra savo priekybos ženklus. Pamato, kad e, kažkokiu tai tinklų pienas, sūriai arba tenai duona turi gerą paklausą, jie pradeda patys gaminti tas prekes, išdėlioti geriausiose okay. vietose ir įstumti tuos pirkėjus tai iš tikrųjų man atrodo, kad yra labai daug nesažiningų dalykų, bet dėje rezultatus turim kol kas per silpną. Ačiū. Bardzo dziękuję. Czy przedstawiciel Komisji Europejskiej chce się odnieść do pytania? Ar Europos komisijos atstovas norėtų atsakyti klausimus, bet prašyčiau kalbėti trumpai. Ačiū, pirmininkė. Daugelis kalbėjusiųjų arba neuždavė klausimo, tik klausimai nebuvo tiesiog skirti man, todėl aš juos praleisiu. Pirmasis klausimas skirtas man buvo prekybos klausimas e, liešiantis Ukrainą. Turiu pripažinti, kad aš nesu kompetitingas atsakyti jį. Atsiprašau dėl to. Jeigu yra prekybos direktorato atstovas, čia mielai perleisčiau galimybę tam žmogui pasisakyti. Po to buvo keletas klausimų dėl tarpininkų, mažmenininkų, pardavėjų užsidedamo antkainio. Ir vienas narys klausė, ką galima būtų padaryti, kad siekiant didinti ūkininkų našumą, kaip jie galėtų pasilaikyti tą papildomą sukurtą naudą, vertę. Mes tai nagrinėjame ir melai atsakysiu. Iš mūsų patirties matome, kad ūkininkų integracija, horizontali arba vertikali integracija bei bendrada, kooperatyvai, bendradarbiavimas yra galimybė užsitikrinti tą papildomą sukūriamą naudą, vertę. Uh, tie ūkininkai ir kooperatyvai, kurie, kurie vertikales struktūras ž, žaliavų perdirbimui. Matome tai iš praktinių pavyzdžių, kai nagrinėjame tokius atvejus, susileimo atvejus, jiems pavyksta pasiimti didesnę pirago dalį toje verčių grandinėje ariamų e, e, kultūrų, alyvogio aliejaus, jautienos, veršienos sekt, sektorių atveju tai yra svarbiausias dalykas. Reikia raginti ūkininkus labiau bendarbiauti, kurti vertikales, horizontales struktūras vienis, nes taip jie galės pasilaikyti savo darbo vaisius, taps našesni. Jeigu, žinoma, įstatymų, kurie jas nuspręstų pasirinkti galimybę reguliuoti kainas, reguliuoti antkainius. Tai, tai jau visiškai kitas ir vis konkurencijos specialistai to negalėtų komentuoti. Manau, kad dabar gera proga pakalbėti apie nesažiningą prekybą ir konkurencijos teisę. Nesažininga prekyba apima daug daugiau sričių, daug daugiau sunkumų nei konkurencijos teisė nesažiningos priekybos atvejai, atvejai pasitaiko ir rinkose, kurios yra konkurencingos, nežiūrinti taip, pasitaiko nesažiningos priekybos atveju. Ir, pavyzdžiui, čia galioja sandorių teisė arba Elgesio kodeksas, kaip Junktinė karalystė gali pasiūlyti sprendimą. Konkurencijos e, politikos priemonės čia nepadės mes nagrinėjame tokius nesažiningo prisiprekybos pavyzdžius ir kaip jie atsiliepia visai rinkai. Pavyzdžiui, jeigu dominuojantis rinkoje veikėjas e, prekiauja nesažiningai, tuomet tais atvejais mes manome, kad yra pagrindo įsikišti ir tą tokį pažydimą atvejį nagrinėti. Vienas iš tokių atvejų, kurio nagrinėjimą pradėjome, kaip sakiau, AB InBef alaus darykla kol kas dar nepripaž... ne, neprita išvados, kad ji nusikalto bet mes nagrinėjame, kas įvyko. Ir, ir tai, kaip jį bendravo su prekybiniais partneriais, galima interpretuoti kaip nesažiningos prekybos atvejį, nes tai atsiliepia ir tiekėjams produkcijos ir vartotojams. Bet tai bet kokiu atveju augimo e, grau direktorato ir komisijos narys Benkovskos kompetencijos rytis. Norėčiau nepritarti su visa pagarba vienai, vienam pasisakymui dėl to, kad konkurencijos teisė pasitelkiama tam, kad kainos būtų žemos. Jeigu tai būtų, mes būtume labai paklausus daugelie kitų sričių, nes kainas nustato ne konkurencijos taisyklės, kainas nustato rinkos jėgos, yra E, griežta žvėriška konkurencija tarp Boeing ir Airbus įmonių. Ir ne, neatsiranda rinkoje labai pigių lėktuvų. Noriu pasakyti, kad pamatinė pasiūlos ir paklausos e, sąveika viską apsprendžia ir kartais susidaro labai sudėtinga situacija ir konkurencijos teisė ar jos, ar konkurencijos taisyklių e, panaikinimas čia nieko nekeičia. Norėčiau konkrečiai atsakyti ir vieno iš narių komentarą dėl uh, Dėl to, kad ūkininkai teigia, jog jie įtarė, kad, pavyzdžiui, skerdiklos dirba susitarę arba prekybos tinklai sudarė slaptą susitarimą. Na, turite tikėti manimi, kad, me, kad mūsų užduotis kovoti su karteliais. Ir jeigu mes matome, kad yra pagrindo, yra informacijos kažką išsiaiškinti, mes esame pasirengę visais atvejais dirbti. Noriu kreiptis į Jūs ir pasakyti štai, jeigu kas nors kreipiasi į Jūs ir teigia, kad įtė, jog egzistuoja kartelis, praneškite a, mums apie tai, bet prašau, nes, nerašykite apie tai laikraštyje, dienraštyje Airijoje, nes, nes iš karto bus sunaikinti visų Jeigu pra, nor, turite tokią informaciją, praneškite tai mums konfidencialiai, slaptai, nes kartelio egzistavimas yra pusiau nusikalstama veikla valstybėse narėse. Ir jeigu atsiranda įtarimų, kad kartelis galbūt e, egzistuoja, tai jie iš karto sunaikins visus e, egzistuojančius įrodymus, jeigu tik įtars, kad kažkas jais susidomėjo yra reikalavimai dėl minimalių įkalčių, bet mūsų galimybės yra labai plačios. Mes galime um, tirti įmonės visus dokumentus, kištis į daugybę sričių. Deja, tuo konkrečiu minėtu atveju tikriausiai nebuvo galimybės įkančių su, su, surasti, bet mes visada esame, norime dirbti. Ir jeigu turite informacijos, prašome ją mums konfidencialiai perduoti. Sakyčiau, kad jau aptariau visas temas, kurios buvo paliestos, bet taip pat atsakysiu kitus klausimus, jeigu jų būtų. Ačiū. Dziękujemy za gotovość działań. Dziękuję. Visi, kad jūs esate pasirengę veikti. Aišku, rinkoje turime užtikrinti tinkamą konkurenciją, kitą ko ir maisto produktų rinkoje. Teorijoje viskas gražu, bet praktika būna kiek kitokia. Dabar panas Dante. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad jūs gerai apibendrinote šias diskusijas. Iš tikrųjų, mums dar daug reikia ką nuveikti, siekiant suprasti konkurencijos generalinį direktoratą. Ši diskusija nėra vienintelė šito klausimu. Mes buvome susitikę prieš keletą mėnesių su komisijos nariu Hoganu ir mano e, Vesteger. Dabar e, diskutavome su konkurencijos generaliniu direktoratu. Turime ir toliau diskutuoti šituo klausimu, e, siekdami, kad e, iškylantis ir vieniems, ir kitiems klausimai ir problemos būtų būtų sprendžiami. Yra tam tikros taisyklės ir komisijos numatytos e, sankcijos, kurias turėtų būti taikomos, to tarpu e, e, tuo pat metu pripažįstama, kad e, didmenininkų du centrai iš keturių e, yra susivienyje ir veikia iš vien. E, taiko tą pačią praktiką. Tad e, turėtume tas diskusijas ir toliau tęsti, taip pat e, ir su komisijos nariu, ir su panu Vestegariu tęsti diskusijas, net per tą, per tą pirmąjį susitikimą iš tikrųjų diskusija buvo labai kokybiška. Dėkuoju. Aš manau, kad e, mums reikia taip pat ir ekonominio dialogo tarp vartotojų ir gamintojų ir žemės ūkio sektoriuje ir maisto produktų sektoriuje. Čia kalba sukasi ne tik tai apie vertikalius ir horizontalius aspektus. Rinka gali sustiprinti ne tik tai pastarosius aspektus, bet ir tos rinkos veikėjus. Bet, bet kuriuo atveju diskusija turi tęstis toliau ir mes turime užtikrinti tikrą dialogą su ekonominiais partneriais. Tad šią temą nagrinėti baigiame, tema yra sudėtinga ir labai įdomi, prie jos grįšime spalio 12 ir 13 dienomis, o paskui lapkričio pabaigoje bus patvirtintas nuomonės projektas. Kol kas norėčiau. E, Tiek būtų to klausimo. Dabar e, turime pereiti prie deleguotų teisės e, aktų Liepos mėnesio, susijusiu su Liepos mėnesio e, projektais. Po Žemės ūkio tarybos posėdžio ir po komisijos nario lankymosi pas mus. Jisai mums pristatė Liepos mėnesio pieno dokumentų paketą. Thank you, Ned eurų, dvi dalis, viena dalis turi tiesiogiai remti žemės e, ūkio darbuotojus, ūkininkus, kurie savanoriškai apriboja gamybą ir 350 likusių milijonų yra skiriami atskiroms valstybėms, valstybės narės galės taip pat e, prie tų sumų pridėti ir nacionalinį finansavimą. Nenoriu dabar plačiau komentuoti šitų dalykų, mes prieš atostogas esame kalbėję, sprendimai buvo priimti dėl e, šio pieno dokumentų rinkinio projekto. Dabar išklausysime komisijos pristatymą šito klausimu. Ar direktorius Korte yra salėje, nes jisai atsakingas už tikrinimą ir už šitos klausimus. Tad prašome, žodis jums. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. E, tikrai dėkoju už galimybę pristatyti jums Liepos mėnesio priemonių rinkinį komitete. Tai priemonių rinkinys, kurį parengė komisijos narys Hogan, reaguodamas į ypač stiprią krizę ištikusią pieno ir gyvulininkystės sektorius. Nemaž, nekartą esame svarstę šį klausimą su jumis prieš tai, bet ir toliau uh, konstatuojame, kad e, pieno kaina ir toliau yra žemesnė už, už vidutinę. Praėjusią savaitę sulaukėme pozityvių signalų, tačiau supirkimo kainos, tai jos yra aktualiausios ūkininkams. Tai, ką jiems mo, ką jiems moka už jų produkciją, vis dėlto yra labai, išlieka labai žemos. Būtent todėl komisijos narys parengė priemonių rinkinį. Jį pristatė Liepos mėnesį, tai 500 milijonų eurų E, rinkinys, toks pat kaip ir 2015 metų. E, taip pat parengtas per vasarą 500 milijonų eurų, kaip ir praėjusiais metais, bus paimti iš 2017 biudžeto. Ir kaip ir praėjusiais metais nereikia e, pasitelkti dar krizės rezervo. Tai biudžeto dalis, kurį tvirtinsite jūs ir taryba, šių metų įgoje. Yra panašumų praėjusių ir šių metų priemonių rinkinyje ir yra svarbių skirtumų. Noriu pakalbėti apie skirtumus. Pagrindiniai nauji bruožai yra tai, kad šis priemonių rinkinys yra daug stipresnis ir skirtas rinkos stabilizavimui. Jis nukreiptas būtent į tai. Taip pat jis akcentuoja tvarumą. Kodėl? Skirtingai nei praėjusiais metais, uh, Šiais metais tapo aišku, kad pagrindinė priežastis apsprendžianti e, žemas pieno kaimas susijusi su perprodukcija. Rinkoje yra per daug pieno. Ir todėl būtent e, šį klausimą ir sprendžiama tuo pasiūlymu. Šių metų e, pasiūlyme yra naujovė, tai ko mes iki šiol nesame darę. E, Tai yra e, deleguotosios teisės aktas, kuriuo siekiama sumažinti milko, atsiprašau, pieno gamybą. Ir mes pasitelkėme visas priemonės pagal BŽUP e, pagrindinį teisės aktą. Kai kalbu apie tas priemonės, yra e, septyni teisės aktai. Tas e, priemonių rinkinys apima septynis teisės aktus, tai gana sudėtingas rinkinys. Iš, iš septynių trys yra deleguotosios teisės aktai, keturi yra gyvendinimo teisės aktai ir yra ir penktas teisės aktas, ne, nesusijęs su pieno sektoriumi, bet jis yra didelės politinės svarbos dėl uh, E, pasitraukimo iš vaisių ir daržovių rinkos. Iš esmės kalbame apie aštuonių priemonių rinkinį. Ir būtent tą rinkinį komisaras pristatė Liepos mėnesį e, ministrams ir po to jums. Reikia pasakyti, kad ne viena iš tų priemonių dar nepatvirtinta. Todėl turiu kalbėti labai atsargiai, nes darau prielaidą, kad diskusijos įvykusios per vasarą su ekspertais, valstybėmis narėmis, parlamento ekspertais įvyko, tačiau komisija dar nepatvirtino to priemonių rinkinio. Mes tikimės, kad jis bus patvirtintas rugsėjo 8 arba 9. Norime pasakyti, kad daug dirbome, su valstybių narių ekspertais ir parlamento atstovais, kad pasiektume gerų rezultatų. Paskutinis susitikimas įvyko praėjusią savaitę, ketvirtadienį, ir berots buvo vieningai pritarta galutiniam uh, E, pakoreguotam tekstui, nes Liepos mėnesį narėms pristatėm pirmąjį pasiūlymo tekstą, antras buvo paskelbtas rūpjūčio mėnesį ir galutinis jau pristatytas praėjusią savaitę, kurį komisijos narių kolegija tvirtins rugsėjo 8-9. Aš norėčiau savo pasisakymę kalbėti apie deleguotusius teisės aktus. Jų yra trys. Du iš jų yra labai svarbus politiniai, politiškai gamyb, pieno gamybos e, mažinimo schema 150 milijonų eurų numatoma jai skirti ir kitas siūlymas e, iš, išimtinė persitvarkymui skiriama parama, kurios dydis taip pat kurios lydys 350 milijonų eurų. Deleguotusios teisės aktai, kurie bus pritinami pagal e, skubos procedūrą. Pirmas iš jų tai pieno gamybos mažinimo schema. 150 milijonų eurų jai numatoma skirti, turėtų pradėti galioti nuo rugsėjo mėnesio. Ja bus galima pradėti naudotis jau nuo rugsėjo 20-osios ir ji egzistuos iki 2017 kovo. Dar grįšiu prie šio labai svarbaus teisės akto. Kitas deleguotusios teisės aktas E, išskirtinė persitvarkymui skiriama parama, kurios dydis 350 milijonų eurų, e, jūs suskirstite į nacionalinius vokus, kaip ir praėjusiais metais. Kiekviena valstybė gauna savo dalį iš 350 milijonų eurų. Valstybės turi komisijai pateikti priemonės, pristatyti, ką jos nori su tais pinigais pasiekti. Ir kaip jau sakiau, bus patvirtintos tik tos priemonės, kur, kur, kurių pagalba bus mažinama pieno gamyba, bus siekiama finansuoti tik e, tvarų žemės ūkį. Ir valstybės narės turės galimybę dar šimtų procentų papildyti tą teikiamą. Šis teisės aktas taip pat bus tvirtinamas pagal skubos procedūrą. Pinigai turėtų būti išmokėti vėliausiai iki kitų metų rugsėjo 30-osios. Trečiasis teisės aktas yra, deleguotusios teisės aktas yra daug paprastesnis, taip pat bus namas pagal skubos procedūrą ir pagal jį e, bus e, taikoma val, valstybinės pagalbos intervencijos e, schema apimant ir nugrepto pieno miltelius. Ir ta, tas projektas taip pat bus vykdomas iki kitų metų rugsėjo 30-osios, tiek laiko galios e, ši paramos schema. Kaip jau žinote, nugriepto pieno milteliams taikoma labai plati programa. Tai tiek apie deleguotusius teisės aktus ir dar prie jų grįšim savo pasisakymo pabaigoje. Ir taip pat parengti keturi gyvendinimo teisės aktai. Jie yra to paties priemonių rinkinio dalis. Pirmasis teisės aktas numato privataus sandėliavimo schemos pratesimą. E, vykdomos dvi e, privataus sandėliavimo schemos skirtos e, nugriepto pieno milteliams ir jų galiojimas jos galioja iki rugsėjo pabaigos ir jų galiojimas pratestas iki vasario pabaigos įprastinio galiojimo laikotarpio. Ir iš tikrųjų šis pagalbos, pagalbos e, schema galios iki kitų metų rugsėjo 30. Antras gyvenimo teisės aktas numato uh, 222 straipsnio galiojimą. 222 straipsnio priemonės. Tai galimybė ūkininkams, gamintojų organizacijoms, kooperatyvams planuoti pieno gamybą. Bendros rinkos e, bazinis teisės aktas numato šešių mėnesių laikotarpį ir šis laikotarpis baigėsi e, šių metų spalio 30. Komisija nusprendė jį pratesti dar šešiems mėnesiams, dar šešis mėnesius, jis galios iki 2017 balandžio. Ūkininkai galės patys susėdę. E, apspręsti, kaip toliau planuoti savo veiksmus. Paprastai neleid, tai neleidžiama pagal uh, e, konkurencijos taisyklės, bet mes nusprendėme šį, šią galimybę pratesti dar šešis mėnesius. Šias įsigyvendinimo teisės aktas yra susijęs su tiesioginiu išmokų schema laisvanoriškos susietosios paramos. Šios priemonės tiks suteikti valstybėms narėms galimybę netaikyti reikalavimo ūkininkams laikyti galvijus ūkiją, tuos galvijus ūkiją, už kuriuos jie gauna laisvosios susietosios paramos išmokas. Dėl to reikalavimo bus atsisakyta gyvendinus šį teisės aktą, nes gal, galvijai laikomi tam, kad būtų, kad, žmonė, kad, kad būtų gaminamas pienas. Ir jeigu norime, kad pieno produkcija žėtų, mes toliau, toliau ūkininkams mokame, net jeigu gyvulį galvės paskerdžiamas. Jų pajamos nedidina. Tokia galimybė valstybėms narėms atsiveria ir tą galimybę valstybės gali ta galimybė jos gali naudotis 12 mėnesių. Ir paskutinis įgyvendinimo teisės aktas tai galimybė valstybėms narėms mokėti avansinius mokėjimus e, tiesioginių išmokų pavydalu ir išmokas užplota nuo rugsėjo 6 valstybės narės galės išmokėti beveik 70 procentų tiesioginių išmokų bei 80 procentų kaimo teritorijoms numatytų išmokų kaip, kaip avansą, ne, neatlikdamos e, spontaniškų inspekcijų. Pinigai, sprašau, pinigai pasieks ūkininkus daug anksčiau, nereikės laukti. Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie tai, ką norėčiau pavadinti aštuntąją priemonė šiame priemonių rinkinyje, kuri nesusijusi su pienu. Tai padidinti kai kurias kainas už pasitraukimą iš, iš vaisių ir daržovių sektorius. Tos kainos yra e, nustatytos deleguotosios teisės aktuose ir jos dar svarstamos ekspertų grupėse ir komisijoje ir tikiuosi, kad jos bus patvirtintos kitų metų pradžioje. Ir pagal šį deleguotusios teisės aktą e, jos negali būti taikomos tol, kol e, neįvyks visi reikalingi etapai. Politinių požiūrių tai svarbu, tai aktualu vaisių ir daržovių sektoriui, šalims, kurios labiausiai naudojasi šią sistemą. Svarbiausia yra tai, kad išėmimo iš rinkos kainos nukrenta nuo 30 iki 40 procentų laisvos, laisvo paskirstimo atveju ir nuo 30-20 procentų visais kitais atvejais. Tai tiek bendrai apie priemonių rinkinį. O dabar noriu grįžti prie dviejų svarbiausių šio rinkinio siūlymų. Tai pieno gamybos mažinimo priemonė, kuriai skirta 150 milijonų eurų ir e, išskirtinė parama skirta persitvarkymui, kurios 250 milijonų eurų. Kaip jau sakiau, pieno gamybos mažinimo priemonė yra labai svarbus teisės aktas ir tikimės, kad ši priemonė ūkininkams suteiks paskatą mažinti pieno gamybą. Aš minėjau galimybę ūkininkams kolektyviai planuoti gamybos apimtis. Tačiau iki šiol nebuvo jokios finansinės paramos. Tai yra, e, jeigu jie gamins mažiau, iki šiol nebuvo pažadų, kad jie gaus finansinę paramą, o dabar mes to, tokią situaciją sukūrėme. Ir teisiškai kalbant, tarp, tarp šių dalykų sąsajų nėra. Gali pasinaudoti paramą iš 150 milijonų eurų ir, ir, ir neprivalai planuoti produkcijos, kaip numatyta 222 straipsnėje. Trumpai pristatysiu šią priemonę. E, pagal ją ūkininkai galės laisvanoriškai e, suplanuoti pieno gamybą šešiems mėnesiams. Ir jie, jiems bus mokama po 40 eurų už, šimt, už kiekvieną 100 kg pieno. 100 kg sumažinto pieno gamybą. Ir tikimės, kad taip e, pieno gamyba sumažės 0,7 milijonais tonų. 150 milijonų eurų turėtų padėti sumažinti pieno gamybą ES 1,07 milijonais tonų pieno. E, priemonę ūkininkai gali pasinaudoti individualiai arba susivienyje grupės. E, ir teisė Naudoti šią paramą turės tie ūkininkai, kurie 2016 Liepos mėnesį buvo registruoti ir gamino pieną. Ir jie turi tą gamybą mažinti bent jau 1500 kg. Maksimali pagal, maksimalus pagalbos dydis, kurios, kurio galima pašėti 50 tai procentų sumą žinoma, pieno gamybą, ne šimtų procentų. Kaip viskas atrodys praktiškai? Iš šio deleguotusios teisės akto matome matyti keturi įgyvendinimo laikotarpiai. Viskas vyks keturiais etapais. E, tik noriu čia įterpti pastabą su sąlyga, jeigu tie visi etapai bus reikalingi. Gali būti, kad pradėjus veikti e, šiai sistemai, visi 150 milijonų eurų ir bus išnaudoti. Tuomet tai reiškia, kad mes ketvirtojo etapo nepasieksime. Bet e, priemonė gal, turėtų galioti nuo e, rugsėjo 30 šių metų iki 2017 kovo. Jeigu bus perteklinis e, poreikis, jeigu bus daugiau prašymų nei 150 milijonų eurų suma. Komisija nustatys, e, koeficientą, tai yra mes atitinkamai sumažinsime išmokas ūkininkams. Išmokos bus mokamos po to, kai ūkininkai įrodys, kad jie pagamino mažiau pieno. Paprastai e, visą apskaitą vykdo pieninė ir tada, turėdamos informaciją, valstybės narės turės galimybę išmokėti tą, tas išmokas 40 eurų už kiekvienus 100 kg nepagaminto pieno. Jeigu ūkininkai nepasieks savo tikslų, išsikeltų tikslų, tai reguliuoja numatomas palaipsnis e, išmokų e, sumokėjimas iš ES. Mums labai rūpi pamatyti, kaip bus įsisavinamos tos lėšos. Labai netrukus ir sužinosime, nes e, data 21 rugsėjo. Tikrai įdomu bus pamatyti, kokios valstybės, e, kiek ūkininkų bandys pasinaudoti šią priemonę ir kaip ji bus įsisavinama. Noriu pakalbėti ir 350 milijonų eurų priemonė skirtai e, persitvarkymo priemonėms. Tai e, nacionaliniais vokais išskirstyti pinigai, skirti pieno sektorius ūkininkams bei galvijus auginantiems ūkiams. Galima panaudoti tas, tos pinigus ir keulienos, veršienos, avienos ir oškiems e, augintojams. Tačiau galimybės pagal šią priemonę yra ribotos ir, kaip jau sakiau, tai yra vienas iš esminių pokyčių lyginant su praėjusiu metu rugsėjo mėnesiu, kuomet valstybės narė turėjo daug daugiau galimybės, daugiau laisvės veikti savo nuožiūrą, kaip panaudoti lėšas. Susilaukėme daug kritikos dėl to Ir dabar norime pasirūpinti, kad pinigai būtų panaudoti taip, kad mes įveiktume krizę. Bet e, tai ta priemonė kitokia nei 2015. Priemonės, kurios užtikrina e, stabilę rinką ir ekonomikos augimą, yra priimtinos ir skatinamos, bet yra labai daug įvairovės jeigu pažvelgtumėte, ką valstybės narės renkasi, pamatysite, kad dar daug galima nuveikti, valstybės dar daug gali nuveikti, apspre, nuspręsdamos, ko, ko, kokios lėšos, kokie fondai geriausiai tinka jų poreikiams. Komisija to nediktuoja. Bet, kaip jau sakiau, viskas bus kitaip nei praėjusiais metais. Mes patys komisija norėtume, kad lėšos būtų panaudotos gamybos uh, palaipsniam mažinimui. Jeigu lyginsime 150 milijonų ir 350 milijonų priemonės, geriausia būtų, jei sparčiai būtų įsisavinti 150 milijonų eurų ir kad po to valstybės narės savo nacionalinės priemonėse panaudotų dalį e, nacionaliniams vokams išskirstytų lėšų. ir taip pat dar numatyta galimybė joms pačioms pildomai skirti pagalbą tais atvejais. Bet nemanome, kad ši galimybė bus įdomi visoms valstybėms narėms, visiems ūkininkams. Galimas, pavyzdžiui, galima pereiti prie mažesnio masto ūkininkavimo, e, ekologiškos produkcijos gamybos Taip pat skatiname ūkininkus organizuotis, burtis į organizacijas, nes kai kuriuose valstybėse narėse tai tikrai yra problema. Ūkininkai tampa kitų tiekimo grandinių lengvų grobių. Ir be šių ES skiriamų fondų, kaip jau sakiau, e, šimtų procentų valstybės narės dar gali papildomai skirti paramą iš nacionalinių lėšų. Tai tiek bendrais brošiais apie to priemonių rinkinio elementus ir mes tikėsime jūsų paramos. Dabar bandykite kitus klausimus. Proszę Państwa, temat ważny, trudny, szeroki. Czasu... Gerbiami kolegos, tema labai svarbi, labai plati, laiko lieka vis mažiau. Pereisime prie deputatų klausimų. Visiems siūlau riboti pasisakymo laiką. Jis sieks minutę 30 sekundžių. Ponas Danta klausė pirmas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti sekretoriato tarnyboms, kurios visą vasarą dirbo darbo grupėse, tai mums leido turėti reikiamą informaciją tiekiu, tiesiogiai, nors formaliai diskusijos tarp parlamento ir komisijos prasideda tik šiandien šiuo klausimu. Siūlymas, kuris buvo ką tik pristatytas, e, yra tas, dėl kurių klausimų kyla. Be abejo, puiku, kad valstybėms leidžiama tvarkytis, kaip jos pačios norėtų, tačiau kyla klausimų dėl sąjungos bendrosios politikos, kai kiekvienam paliekama veiksmų laisvė. E, tai gali sukurti nesažininką konkurenciją tarp šalių. Tačiau aš manau, kad 28 šalių valstybių sąjungoje prie to reikės turbūt pratintis. Tačiau direktoriui norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Ar valstybės narės turės notifikuoti savo e, programų projektus, ar turės juos pateikti Europos komisijai ir ar apie tai bus informuojamas Europos parlamentas, kokius pasirinkimus padarė vienos rytos valstybės. Antras klausimas. Jis būtų susijęs su pirmąja programa. Ta savanoriška programa, kai siekime mažinti žemės ūkio gamybą. Aš supratau, kad tas langelis liks adaras tiek, kol bus pinigų 14 centų, ar čia jau yra ta fiksuota suma, nes buvo kalbama apie 11 arba 14, nuo 11 iki 14 centų, e, o jūs mums pateikėte e, skaičius ir iš jų aiškėja, kad kas pirmas kreipsis, tas pirmas ir sulauks pagalbos. Taip. Ir mano paskutinė pastaba būtų susijusi su susietosios pagalbos sąlygomis. Jūs sakėte, kad e, gyvulių būtų galima laikyti visą sutarties laikotarpį, o ūkininkui vis tiek būtų galima suteikti pagalbą pagal pirmąjį ramšio taisyklę. Norėčiau priminti, kad e, kai kuriuose valstybėse narėse, e, tiksliau, kad antrajame straipsnėje yra numatytos priemonės skurdžiausiams zonoms. Ir ten yra numatyta būtinybė išlaikyti gyvulius tam tikrą laiką. Tad reikėtų užtikrinti, kad nebūtų prieštaravimo tarp pirmo ir antrojo ramščio. Priešingų atvejų ūkininkai kai kurie negalės pasinaudoti numatytą dabar štai pagalbą. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Kolegos, nekartokite jau užduotų klausimų ir laikykitės pasisakymo laiko, nes prieš atveju tikrai ne net visų klausimų. Kolega Agnių, prašau. Well, I've, I've... Uh, Aš stebėjau visą pieno verslą, dirbdama šiame komitete septynerius metus ir prisimenu, kad vieną dieną iš Luksemburgo aikštėje esančių e, bidonų ant, ant šių langų buvo purškiamas pienas. Ir e, kolegos šiame komitete, ponas Hoganas teigė tuo metu, kad nėra e, mano gamybos perteklius krizės Europoje. Tačiau dabar jisai pripažino ir e, parengtos politikos priemonės, kaip e, užtikrinti, kad ūkininkai gamintų mažiau, kaip pakeisti šią situaciją. Visą tai e, E, svarstom. Visą tai vyksta per deleguotusius ir e, gyventinimo teisės aktus, o pasaulis gyvena savo gyvenimą, nes e, kitose pasaulio vietose prašoma pagaminti daugiau pieno. Ir viena vertus sakome ūkininkams, kad mokėsime, kad gamintumėt mažiau, o pirkėjai sako, mokėsime, kad gamintumėte daugiau. Na, iš tikrųjų situacija paprastai įdomi ir man labai įdomu visą tai stebėti.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 Kaip jūs užtikrinsite, kad e, tos perprodukcijos e, nebus? Ar jūs kontroliuosite, pažiūrėjau, pieno sektoriuje, jūs kontroliuosite tik tai pieninės, kaip užtikrinsite, kad e, po trejų mėnesių vėl nebus grįžta prie ankstesnio lygio ir nebus vėl gaminamas tas pats kiekis. Ir e, iškyla rizikos, kuri, ir kitų rizikos faktorių, kurie tenka e, ūkininkams. Jeigu krizė toliau ką, tai e, kaip jūs prognozuosite galima krizės tasą. 3 milijonai. 3 milijonai 600 tūkstančių tonų per tą laikotarpį. Ar jūs manot, kad išėmė 20 procentų iš rinkos, jūs išspręsite visas problemas? Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš e, taip pat sutinku su to, kas buvo pasakyta. Man atrodo, kad e, siūlomas priemonės eina tinkama linkme. Mes turime veikti naudodami gamybos svertus. Norėčiau paklausti, ar komisija atliko tyrimą dėl 500 e, milijonų panaudojimo praeitais metais. Galbūt tas rezultatas nebuvo toks teigiamas, kokio buvo tikėtasi. Kaip būtų, mes turėtume išsiaiškinti tai, nes e, jeigu mes naudosime lėšas tokiai sistemai, kuri tinkamai neveikia, tai rezultatų ir nebus gerų. Yra taip pat e, tam tikrų atvejų, kuomet e, dalis produkcijos buvo išdalinta už dyką, Italijoje, Prancūzijoje buvo taip nedaroma, buvo kiek, kiek kiti sprendimai taikomi. Taip, bet reikia atsižvelgti į įvairias gamybos vietovės, kadangi tų vietovių yra įvairių ir įvairios sąlygos, yra kalnuotų e, vietovių ir panašiai, tai turi būti atsižvelgiama taip pat, būti atsižvelgiama į pasiekmes vyjų rinkai. Dabar karvės nebekainuoja labai brangiai, tad turime prognozuoti taip pat galima karvių kainų kritimą po šitos kampanijos. Pone Agilėra, pusantros minutės. Dėkuoju. Pone pirmininkė, apskritai aš e, pasakyčiau, jog e, visos tos priemonės yra žingsnis į priekį. Tačiau pieno sektoriaus problemos yra visų pirma gamybos problemos. Ir reikėjo numatyti bendrijos lygmens priemonės 500 milijonų. Toks, toks mažinimas yra nepakankamas. Kartu su 350 milijonų, kurie grįžta e, valstybėm per pak renacionalizavimą kai kuriuose valstybėse gamyba nepakito taip, kai kitose valstybėse. Tačiau yra dar skirtumų, todėl aš manau, kad reikėjo priemonių bendrijos lygmenių. Mes turėtume sudaryti įspūdžio, kad mes renacionalizuojame bendrą žemės ūkio politiką. Prisiminkim, ką sakė ponas Dalta visiškai nesenai. 50 procentų apimčių mažinimas. Kodėl šito procento mes e, nerandam ki kitų sričių gamyboje? Pone Haubuch, dėkoju. Labai trumpai. Aš labai džiaugiuosi, kad yra judama tinkama linkme, kad uh, pagalba susijęta su gamybos lygmeniu, tačiau aš noriu grįžti būtent prie šito aspekto. Jeigu gamintojai žino, jog jie bent jau 14 centų už litrą gauna, tai čia turi būti atsižvelgiama į, į, į paklausą ir ūkininkai turi žinoti, ko jie gali tikėtis, kaip jie dalyvaus toje programoje. Tad e, reikėtų, jog jie galėtų labiau prognozuoti ateitį. Tuo tarpu tai bus neįmanoma, jeigu mes apsiribosime tik to, kad pasakysime, jog yra 150 milijonų pagal tą programą. Panas Flanagan. Ačiū. Ačiū už, ačiū už tikslius paaiškinimus, už tikslius at, pas, atsakymus dėl laisvanoriško gamybos mažinimo schemos. Kas neleis ūkininkams, kur, kur, kur, ūkininkui, kuris šį planuoja išeiti į pensiją, pasinaudoti šią galimybę ir taip lėšos bus išvaistytos. Galbūt reikėtų apriboti tas išmokas. Taip pat turiu klausimą apie galimybę valstybėms, vyri, valstybių vyriausybėms papildomai primokėti. Vis kalbame apie vidau, vidaus rinką. Ar, ne, ar nebus taip, kad turtingesnės valstybės subsidijuos savo ūkininkus, o, o ne tokios turtingos? valstybės, kurios e, nenori, n, nesugeba išsireikalauti milijardų iš Apple įmonės, to negalės daryti. Kur čia bus tos bendros politikos bendrumas? E, dalyvaudamas komiteto posėdžiuose sužinau apie šį bei. Pavyzdžiui, e, E, pateiksiu pavyzdį iš kiaušinių gamybos srities. Žmonėms buvo pasiūlyta galimybė rinktis ekologiškai e, pagaminamus kiaušinius. Ir 52 procentai žmonių pasinaudojo tą galimybę. Airijoje žmonės taip pat tai darytų, jeigu tik tai jų neslėgtų sunki e, vyriausybės e, prisimtais už įsiskolinimą ir mokesčių naštą. Į posėlį mojį. Grazie, signor Presidente. Allora, dėkuoju. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš turiu dviejonių dėl vieno pasakyto dalyko. Tai yra tiesioginės išmokos. Sakoma, kad jos galės būti teikiamas nekontroliuojant 85 e, procentų vertės. Norėčiau paklausti, ar tai yra schema, ar, ar, ar planas, nes uh, kaip paskui viskas bus tikrinama, jeigu nebus tos kontrolės. Labai dažnai žemės ūkio sektoriuje e, be kontrolės yra daromi įvairiausi dalykai. Sicilijoje, pavyzdžiui, pas, pastaruoju metu mafija pasisavino praktiškai e, visas bendrijos lėšas skirtas žemės ūkiui ir labai sunkioje padėtyje esančiam žemės ūkiui. Kaip galima išvengti tokių uh, dalykų, nes tokių dalykų yra buvę. Pane Šarajer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, per atostogas matome, jog e, kiaulienos kainos padidėjo, taip pat pieno kaina padidėjo. Padėtis e, lieka kelinti nerimą Dėkuoju e, pranešėjui už atliktą darbą. Taip pat sutinku, e, sutinku su to, ką sakė ponas Dantan ir, ir remiu jo klausimą dėl e, tikrinimo. Niderlanduose yra kitos e, išmokos skerdimui. vidaus, kaip vidaus rinkoje turime suderinti visus tos iškilančius aspektus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pieno paketas, kurį komisija patikė Liepos mėnesį, dėja neišsprendė fundamentalių problemų šiame sektoriuje. Aš tikiuosi, kad dabar Aš manau, kad dabar bendras visų tų problemų vienas kažkoks sprendimas nebus įmanomas. Kruatijoje pastaraisiais metais matome, jog e, gamintojų pajamos mažėja, išmokos e, mažėja, komisija komisijos išmokos 10 eurų už galviją yra per mažos. Mes manome, kad e, mokėjimai, pinigai turėtų būti sumokami vėliausiai per mėnesį ir už pieną reikėtų, kad e, gautų 70 centų, nes antraip gamintojai ir toliau bankrutuos. Dėkuoju. Mes e, matėme, jog e, mes konstatuojam, jog laisva rinka liberalizavimas nepadeda ūkininkams, atvirkščiai iškyla įvairiausių problemų. Ir e, dėl to dabar yra neigiamų tokios politikos pasiekmių. Tokiamis sąlygomis patys e, silpniausi gamintojai turi daugiausiai problemų. Dabar kalba sukasi apie pieno gamybos apimčių sumažinimą, tačiau toks mažinimas keletos mėnesių laikotarpių neišspręs visų problemų. Tos laikinos programos nėra realistinis dalykas. Čia reikia kažkokio tvaraus sprendimo ir ekologiško sprendimo. Pienas galėtų būti vartojamas e, vietinių lygmenių, tuo tarpu Europoje tokia sistema yra nenumatyta. Dabar sistema yra neteisinga. Jinai trukdo konvergencijai tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, Ispanijoje mes e, gaminame 25 procentais mažiau negu suvartojame ir tuo būdu mes keliame pavojus e, maistiniai nepriklausomybei. Kolega Kartį. Pane pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad aš remiu lankstumo nuostatas, kurios būtų taikomo, taikyti nacionalinės vyriausybės. Aš galėčiau paminėti Airijos pavyzdį, mūsų 350 milijonų pavyzdys, 350 e, milijonų tas vokas, kuris bus dalymas visiems, Airija galėtų 11 milijonų. Ir mūsų vyriausybė galbūt E, padvigubinti šią, šį voką, tačiau jokia vyriausybė to nedarys, kol nebus leista taikyti tas ankstumo nuostatas. Problema yra ta, kad niekas netiki, bet kokiu atveju, kad vasarą priimtos priemonės padės išspręsti tas esminės problemas. Mums reikia, kad būtų panaikintos kvotos ir kad būtų e, sumažintas tas patinis sviravimas. Uh, Man atrodo, dabar jau buvo bandyta daug kartų spręsti tas problemas, Europos komisija buvo polama ne kartą, jai buvo priekaištaujama, Europos komisija dažniausiai atsisako pripažinti tos problemos egzistavimą ir pieno srityje priemonės yra siūlomos, tačiau jos neišsprendžia esminių problemų. Aš norėčiau pasakyti, kad 2015 metais mums pavyko uh, pasiekti sumažinimo gamybos šiek tiek, tačiau tai dėje nepasitarnavo ūkininkams, kuriems labiausiai reikia pana, paramos. Ačiū. Yes, thank, thank you very much, Chair. I just... Ačiū, pirmininkė. Turiu klausimą, pratesamas pono Dorfmano pasisakymą. Labai svarbu, kad mes įvertintume, turėtume galimybę įvertinti, kaip priemonės veikia rinkoje, bet matome, kad kainos auga. Kai kainos ima aukti, e, visi pradeda sakyti, kad taip yra dėl to, kad politikai kišosi į rinką. Ar, ar galima išsiaiškinti, kad procesai vyksta dėl, dėl kitų priežasčių, dėl to, kad politikai įsikišo ar dėl to, kaip rinkos veikia? Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, aš džiaugiuosi, kad Europos komisija pagaliau pateikė siūlymus kriziai spręsti. Uh, E, nes, pavyzdžiui, plieno sektoriuje buvo sulaukta daugybės bankruotų, tada buvo imtas įspręsti problemą. E, tačiau tos įmonės, kurios dirbo šį srityje, pakeitė veiklos kryptį. Dabar kai kas sakė, kad kalbama apie e, BŽUP politikos renacionalizavimą, bet mes čia kalbame apie diferencijuotą politiką, kurios tikslas atsižvelgti į teritorijų patimus. Uh, Dėl to būtent valstybės įtraukiamus į šią sritį, man atrodo, subsidiarumas ir nacionalizacija yra nepainiotini dalykai. Du klausimai. Pirmiausia, dėl tų 14 euro centų. Ar čia mes kalbame apie savanorišką kažkokį aktą? Kas dar nėra mm, įrodymų, kad ta priemonė tikrai suveiks ir kad pritars rinkos dalyviai tokiems siūlymams? Ar Europos komisija įsivaizdavo tokį scenarių, pagal kurį Ką reikėtų daryti, jeigu neveiktų tos pasiūlytos priemonės? Ar ir ką apie tai mano Europos komisija? Galbūt būtų galima įtakoti pašarų sritį. Ir tai buvo tas elementas, apie kurį nebuvo kalbėta, nei kalbant apie vidutinį laikotarpį, nei apie ilgąjį. Dėkuoju ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ši produkcijos mažinimo schema yra e, plačiai pakomentuota, pono Dantą. Mes čia kalbame apie savanorišką sistemą. Ir man regis, kad valstybės narės kol kas negyvendina politikų, bet kokiu atveju kurių tikslas būtų suprasti gamybą. Ir savanoriškai vergorijos tai darys. Nes ūkininkams ir dabar, pavyzdžiui, kyla klausimų, kodėl jie turėtų staiga pradėti mažinti savo gamybą. Kokios garantijos būtų teikiamos ūkininkams? Toks būtų mano klausimas. Mm, ar mes galime garantuoti, kad jie gaus vieną ar kitą iš sumas, jeigu jie sumažins gamybą. E, kokį stabilumo galima būtų užtikrinti šiai gamybos mažinimo schemai. Mes kalbame apie galbūt laikiną sumažinimą. Ir e, kiek sieks ta parama gamybos mažinimui. E, kokio, kokia ji bus ilgesniuoju laikotarpiu, kai bus bandoma stabilizuoti pieno produktų rinką. Ar nenutiks taip, kad bus priimtos lai, tokios laikinos priemonės, kurios tik atidės tą problemos sprendimą ilgam laikotarpiui? Reikėtų, kad tos garantijos būtų europinės, užtikinančios stabilumą, o ne, kad, kad vėl nepamatytumėm augančių skirtumų tarp šalių ir regionų. Ačiū. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zwei, zwei, zwei Bemerkungen. Kollege Jahr. Du dalykus norėjau paminėti, ponė pirmininkė. Negalima uh, atleisti pieno sektoriaus nu bet kokios atsakomybės, kai kalbam apie gamybos mažinimą. Reikėtų, kad būtų sudaromi reikiami susitarimai. Tai, kas vyksta uh, pieno sektoriu, turėtų vykti tvarkingai. Na, suprantu, Jeigu kiekybiškai bus mažinama produkcija, bus siūloma 14 centų už litrą pieno gamintojui. E, ir galite sakyti, kad štai jeigu daug bus norinčių dalyvauti toje schemoje, mums pavyks sumažinti gamybą tiek ar daugiau, bet čia gali iškilti problemų. Arba turėtume sakyti 14 centų. Arba turėtume sakyti, kad pagalba gaus tas, kas pirmas jos paprašys. Juk yra tokių ūkininkų, kurie, pavyzdžiui, dabar nežino, ko tikėtis. Ir jiems tai yra tikrai probleminė situacija. Ar nėra kažkokių kitų būdų veikti? Kad žmonės galėtų bent jau tikėti su 14 centų. Dėkoju. Pone Müller, norėčiau pratesti tai, kas buvo pasakyta. Manau, kad tas gamybos mažinimas turėtų būti savanoriškas. 150 milijonų. Nežinau, ar gali padėti pasiekti tikslus. Ir kaip jūs galiausiai kontroliuosite tas paraiškas. Ar pieninės turės atlikti tą visą atsirasinti administracinį darbą. Ar jūs galite tikėtis atlygio už tai? Ar Pavyzdžiui, 1500 e, litrų sumažėja gamyba tam tikrų laikotarpių, bus numatomas atlygis už tai. Ir kaip galima būtų užtikrinti reikiamą kontrolę visų šių procesų. Nes juk ūkininkams čia teks pasitelkti fan, fantazija gali tą daryti. Jie gali, pavyzdžiui, išvesti karvę iš tvarto, po, po mėnesio sėkmingai vėl atgal ten pastatyti. Dėkuoju. Ponas Liuozu. Manau, kad bent du iš trijų deleguotojų aktų kelia susirūpinimą. Tie 150 milijonų pagalbos, um, 150 milijonų pagalbos ir 14 centų už uh, litrą, ar po tų trijų mėnesių pagalbos ūkininkai galės gaminti kaip anksčiau. Aš tuo bejoju. Kodėl e, pagalbą galės gauti pirmieji paprašę? Gal net antrą kartą gauti tą pagalbą? Tuo tarpu, kad antroji ir trečioji banga e, galės pasinaudoti tik vieną kartą tą teikiamą pagalbą. Antrasis dalykas, tas įsaktas dėl tų 350 milijonų eurų. E, valstybėms narims numatoma e, laisvė naudoti šias lėšas, bet ar tai nepas, neiškreipys konkurencijos tarp valstybių narių? Matėm tokiu atveju jau pernai. 15 metų, e, e, nuo 15 metų birželio iki rugsėjo. Tiesiog paprastas klausimas Europos komisijai. Ar buvo įvertintas tų pieninių karvių skerdimo poveikis mėsos gamybos sektoriui? Ir ką tai gali reikšti bendrai mėsos sektoriui. Dėkuoju. Dużo pytań. Klausimų daug. Kviečiu, ponė direktoriau, į juos atsakyti tiek, kiek įmanoma. Galite apibendrinti at savo atsakymus. Ačiū. Yes, I'll, I'll so... Pabandysiu kodėl šios priemonės reikalingos, kodėl iš vis atsirado šis pasiūlymas. Galbūt netgi kenkiame situacijos natūraliam gerėjimui. Vis dėlto rinkos yra, kainos rinkose, e, kur kaina, kurią gauna ūkininkai, yra e, beprecedentinio žemumo. Uh, Na, nu- Nuojosios Zelandijos aukcionuose kainos išaugo, tačiau mums rūpinė tai, kas vyksta Nuojoje Zelandijoje, bet kaip gyvena mūsų ūkininkai. Jiems skirta BŽUP. Ir mes negalime daryti išvados, kad e, steimas situacijoje kažkaip atsiliepia ir ūkininkams. Aš tikrai nemanau, kad 500 milijonų eurų mes viską išspręsim. Tai taip nevyks, bet tai žingsnis tinkama kryptimi. Po tinkama kryptimi, reikia ir kitų dalykų. Daugybės ryčių reikia struktūrinių persitvarkymų ir ūkininkai tai žino. Taip pat egzist... skirtingose pieno gamybos teritorijose Europoje e, našumas yra nevienodas. 5 milijonų eurų ne visus klausimus išspręs, bet bent jau yra nuoseklus atsakas, tai nurodo krypti. Ir aš tikiu tai, ką vadiname rinkos psichologija. Tas faktas, kad atsiranda galimybė ūkininkams gauti kompensaciją ir kad valstybės narės turi, gauna lėšų pertvarkymams įgyvendinti, visą tai pasiteisins, manau. Ir todėl nėra pagrindo pesimizmui. Uh, Bet žinoma, kainų sviravimas ir toliau išlieka svarbiausių klausimų BŽUP ir komisija labai sąžiningai tai vertina. Remdamasis 2013 metų reformos patirtimi, mes tai konstatuojame, apie tai kalbame ir įvairiose susitikimuose, taip pat žemės ūkio darbo grupės e, pokalbiuose, bei taip pat ateities varsant BŽUP reformą. Aš tikrai nesigildamas sakau, kad mes mokomės kiekvieną dieną. Lygių galimybių klausimas, kurį minėjo keli nariai. Galime į visą tai žiūrėti iš tai, kaip į pustuštę arba puspilnę stiklinę. Praeisiais metais buvo vykdoma kitokia kitokios paramos priemonės. Šitos, tos 150 milijonų eurų skiria komisija, nėra vokų. O 350 milijonų eurų, lyginant su praėjusiu metu parama, yra daug, jų panaudojimas yra daug labiau susaistytas. Galite susipažinti su kriterijais. E, yra nu, aiškios taisyklės, kurių pagrindų valstybės narės turi teikti paraiškas. Todėl manau, kad čia yra pažangos. Aš minėjau apie egzistuojančias sąsajas tarp 150 ir 350 milijonų, kad valstybės narės gali palikti, pateikti programą, e, pagal kurią panaudos nacionalinį voką ir taip pat panaudoti lėšas 150 milijonų fondo. Tai tikrai geresnė programa nei kur, ta, kurią parengėme praėjusiais metais ir taip pat už, ir užtikrinant lygias galimybės visiems. Uh, E, valstybė intervencija, privatus sandėliavimas. E, tai yra ES vykdomos programos e, ir tai nesusijęs su valstybėmis narėmis ar ūkininkų pilietybę. Buvo užduotas klausimas apie visus praktinio gyvendinimo aspektus, panaudojant 150 milijonų eurų ir aš galbūt neaiškiai pasisakiau. Jei 150 milijonų eurų e, fondas bus išeikvotas, komisija taikys koeficientą, bet ne tam 14, bet ne 14 centų kainai. Tai yra fiksuota kaina. Svarbiausia yra kiekis, už, už kurį ūkininkas gaus 14 centų. Tas kiekis sumažės tuo atveju. Ir ūkininkas apie tai žinos, dar prieš padėdamas mažinti gamybos apimtis. Ūkininkas pateikia paraišką, valstybė surenka visas paraiškas, jas atsiunčia Briuseliui, tai viskas viskas labai sparčiai. Per tris dienas įvyksta peržiūra ir mes išsiaiškiname, kiek pinigų turime, siunčiame žinę atgal ir prieš ūkininkui, dar prieš ūkininkui pradedant taikyti tas priemonės, aiškumas šiuo atveju yra šimtaprocentinis. Ūkininkas gaus 14 centų, bet žinoma, mes negalime garantuoti, kad jis gaus 14 centų už, už litrą, už visą tą kiekį, kurį jis, kurį jis norėtų sumažinti savo gamybą. kaip bus e, e, kontroliuojamos lėšos 350 milijonų eurų. Lėšos bus išmokėtos iki galo kitais metais ir kai įvyks patikros, remiantis e, pateiktomis, pateiktomis sąskaitomis faktūromis. Tai yra įprastas, visiškai neproblematiškas procesas valstybėse narėse, sistemos veikia. Ir tik atlikus vykdžius kontrolę valstybės narės galės išmokėti kompensacijas ūkininkams. Žinoma, yra rizika, kad tai tuo atveju, kai vienas ūkininkas gamins mažiau, iš karto tą spragą užpildys kitas ūkininkas, kuris norės gaminti daugiau. Mes apie tai tikrai daug kalbėjome, nebejokite, su ekspertais. Bet kai atsisakai kvotų, atsiranda tam tikrie apribojimai. Negali žmonių priversti negaminti tai yra priimto sprendimo išdava, sprendimo nutraukti kvotas. Ir turėsime su tuo susigyventi. Labai svarbu, kad valstybės narės užtikrintų kontrolę ir negalime, negalėtume pritarti taisyklių apiejimui, taisyklės galioja. Šiame reglamente valstybėms narėms įtrauktas naujas išnagrinėti, ar ūkininkų deklaruojamas siekis sumažinti gamybos apimtis yra realistiškas, vertinant konkretų gamintoją, konkretų ūkininką, vertinant jo praeities veiklą. Ir galite nebijoti, kad ir komisija, ir auditoriai, ir valstybių narių institucijos labai tiksliai tuo ir konkrečiai domėsis. Dėl galvijų pašarų uh, Tai svarbus klausimas. Ačiū už jį. Iš tikrųjų, pieno gamybą galima ženkliai sumažinti, kitaip šeriant karvę. Nebūtina tą karvę skersti, kad ji gamintų, duotų mažiau pieno. Ir tai visiškai atitinka taisyklės. Tai buvo tikrai svarbus pastebėjimas. Toliau pereinu prie 350 milijonų eurų paketo. Kalnuotų regionų ūkininkai, smulkus ūkininkai, visiems yra galimybė. Valstybės narės turi pasinaudoti lėšomis iš 350 milijonų fondo, kad, atsiž... kad patenkintų tuos poreikius, kurie yra svarbiausi jų ūkininkams. Ir Tokia galimybė numatyta ir e, kalnuotų vietovių ūkininkams. Dar vienas dalykas, kurį minėjo keletas narių. Kaip vertiname, kaip vertiname praėjusiu metu 500 milijonų eurų poveikį, ar galime įrodyti, kad, kad tai padarė kažkokį poveikį, kodėl mes šiais metais skiriame 350 milijonų eurų. Mes negalėjome atlikti vertinimo visų pirma dėl to, kad valstybės narės vėlavo e, pateikti programas ir, kaip žinote, ponas Hoganas e, akcentavo, kad valstybėms narėms prireikia daug laiko panaudoti skirtas lėšas. Bet kita vertus, mes pasimokėme iš savo patirties ir čia įvykusių diskusijų, taip pat diskusijų su valstybėmis narėmis apie, apie tą skirtą sumą ir aš pats asmeniškai manau, kad 500 milijonų eurų skirta parama buvo per lanksti. Ji buvo skirta e, tam, kad, kad būtų išspręsta politinė problema, būtų patenkinti labai e, su, labai išaugę poreikiai. Kaip žinome, politinė situacija praėjusiu metu vasarą buvo nepaprastai sudėtinga ir ta e, parama pasiteisino. Tačiau jeigu prašot, klausite manęs, ar pavyko tais pinigais išspręsti krizę sukėlusias priežastis, na, čia aš labai daug negalėčiau papasakoti, bet yra puikių pavyzdžių kaip valstybės pasielgė. Kai kurios pasirinko lengviausią išeitį, kiekvienam ūkininkui pasiūlė po nedidelę priemoką ne, už pagamintą pieną, kitos pasirinko struktūrinės priemonės ir nusprendė tos pinigus į ilgalaikės priemonės. Norėtume, kad panaudodami 350 milijonų eurų, jos auktusi taip pat. Ar tai kažkaip atsilieps e, jautienos sektoriaus situacijai. Kol kas jokio poveikio nepastebime ir, žinoma, jautienos sektorių stebime, komisija yra įsteigusi observatoriją, jautienos veršienos ir keulienos. Kol kas jokių e, signalų rinkoje nematome, bet be abejo suprantame, kad, kad turime nepaleisti iš akių tos situacijos. Pone Pirik minėjo apie pildomas išmokas už paskerstą galviją. Nėra jokių priemokų. Vienintelis siūlymas šioje priemonėje numatytas tai galimybė taikyti išimtis tiems ūkininkams, kurie gauna laisvanorišką susietąją paramą. Nebėra reikalavimo tai galvėje laikyti, jie gali galvėje paskersti. Nes paramą jie vis tiek gaus, bet, bet nebebus prievalės e, laikyti galvyje. Dėl e, avansinių tiesioginių išmokų. Sistema veiks taip pat kaip ir praėjusiais metais. Kalbant apie avansinius mokėjimus, kontrolė bus vykdoma, ji bus vykdoma po to. Ir tik tai tos atliktos kontrolės pagrindu bus e, numatyta galutinė išmoka. Jeigu iškils problemų, atlikus kontrolę, tai be abejo galutinė, galutinė išmoka bus sumažinta, nes kalbame tik apie avansą. Sistema ir toliau veikia taip pat. Toma galimybė valstybėms narėms e, šiek tiek anksčiau išmokėti dalį pinigų avansų. Bardzo dziękujemy. Dėkuoju. Na, kiek suprantu, grįšim dar prie tos temos, kadangi yra ir kitų klausimų. Pone Hauslingai, labai trumpai. Turiu du klausimus. E, aš juos pateikiau, bet nestokiau atsakymo. Pien miltelių, pavyzdžiui, saugojimų kiekis. Koks jis turėtų būti, ar įmanoma, tris mėnesius e, ūkininkui savo karvės trims mėnesių išsiūs pas kaimyną ir jas atsimti praėjus tiems trims mėnesiams. Pytanie jest yy... bardzo proszę, ale krótko. Šis klausimas atėjo tai atsakyti. Taip, ponė Vaisninkai, aš neturiu dabar konkrečių skaičių po ranką. Neturėjau tuomet, dabar turiu. Dabar yra 300. Trys šimtai keturiasdešimt trys e, tonų. Dabar yra sistema be kvotų, tad kaip įmanoma išvengti to, ką jūs sakėte, kad pas kaimyną bus perkeltos karvės. Jeigu trims mėnesiams išsiūs pas kaimyną karvės, bus tikrinimų. Ir bus tikrinama, ar tai, ką teigia gamintojas, yra realistiška ir ar gamintojas gali realiai sumažinti gamybą, kad gautų tas 14 centų, nes bus tikrinimai. Aš e, negaliu užtikrinti, kad e, kiekvienu atveju bus laikomasi tų e, taisyklių, bet bus tikrinimas. Ir, aišku, kiekvienu atveju nebus įmanoma visko patikrinti ir galbūt bus nesažiningų gamintojų. Pirmininkas, galbūt bus ir tokių atvejų, kaip buvo minėta, bet ūkininkai patys uh, matys, jog nėra taip lengva išsisukti. Dėkuoju. Pane direktoriau, dabar perinam prie 11 e, darbo tvarkės klausimo. Čia kalba sukasi apie darbuotus teisės e, aktus, deleguotą reglamentą, kur nustatomas papildomas išskirtinės laikinosios uh, laikinosios paramos tam tikrų vaisių ir daržovių gintams priemonės. Aš e, primenu, kad turime labai mažai laiko. Dabar steiksiu žodį poniai Petir, nes be šito klausimo turime dar ir kitų klausimų. Pone Petir, tik minutų pasisakymai. Dėkoju. Taip, iš tikrųjų lauksime e, komisijos pasisakymo. Labai trumpai. Galiu, galiu trumpai, sako generalinis direktorius, ponė pirmininkė. Mes kalbame čia apie šimtinės priemonės, kurių tikslas yra e, priimti priemonės e, susvarkyti su poveikiu, kurį padarė Rusijos prekių embargo. 2016 metų reglamentas 921 e, šiuo atveju mums yra aktualus ir mes kalbame čia, kaip jau sakiau, apie su tomis priemonėmis po Rusijos prekių embargo. Ir tai yra penktoji priemonė. Ji apima laikotarpį nuo 2016 Liepos 1 iki 2017 birželio 30. Ką mes pakeitėme lyginant su ankstesnė priemonė? Kiekiai e, skirti valstybėms narėms, sumos skirtos valstybėms narėms e, ženkliai išaugo iki 30 procentų praėjusių metų lygių. Praėjusiais metais kiekiai sumažėjo 50 procentų, šiais metais dar 30 procentų. Mes kalbame apie 30 procentų buvusio lygio. Mes sumažinome šią priemonę ir todėl įsisavinimas, vertinant laikotarpį nuo praėjusių metų, buvo nedidelis. Tik 69 procentus e, pasiūlytų kiekių ūkininkai įsisavino nemažai gamintojų, kurie anksčiau eksportuodavo prekes į Rusiją, dabar jau rado alternatyvių rinkų, tuo tikrai labai turėtume džiaugtis, rinka toliau funkcionuoja, bet nemažai prekių, nemažai valstybių ir toliau e, skaudžiai kenčia dėl galiojančio draudimo. Vertinant šią priemonę, o turiniu yra tokia pat kaip ir ankstesnės. Dziękuję. Po jednej minucie pani poseł Petir. Dėkoju. Minutė ponė Petir, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, kad buvo atsižvelgta į mano pasiūlymą ir šis klausimas buvo įtrauktas į darbo atvarkį. Manau, kad šis komisijos sprendimas yra šiek tiek nesažiningas. Ir tai jis, jis nėra netinkamai išmastytas. Yra numatytas kažkoks procentas visiems. 99,3 procento e, skirtos kvotos išnaudojo Kroatijos e, augintojai. Iš Italijos, Rumunijos, Vengrijos, Portugalijos augintojai turi taip pat tą pačią problemą, 90 procentų. Mes per 150 milijonų patiriame nuostolių, kalbant apie vaisių gamybą. Ir dabar dėl Rusijos embargo vaisiai iš kitų šalių taip pat buvo nukreipti į Kroatiją. Visa, tai rodo, kad numatyta suma yra nepakankama, nes jo labiau, kad mūsų vaismečiai nukentėjo nuo šalnų ir išmanau, kad siūloma pagalba turėtų būti peržiūrėta. Ačiū. Pirmininkas. Ačiū, kolegai Valkarsel žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū Europos komisijos atstovams atvykusiems į posėdį aptarti šį klausimą. Reikėtų, kad tos e, neįlinės priemonės būtų išlaikytos, kad būtų įgyvenintos tos priemonės, kurios padeda spręsti Rusijos embargo problemas. Vyk, vyksta dėrybos ir vyko dėrybos tam, kad būtų atrasta naujos rinkos. Ispanija bando, pavyzdžiui, eksportuoti Kinijos kryptį kai kurius e, gaminius. Matome, kad e, priemonių siūlomų vis tik nepakanka, kad reikalinga nau, kad reikia naujų priemonių, kurios galėtų papildyti nacionalinės pastangas. Jeigu kalbam apie eksportą į Kiniją, tai čia vėl turime nepamiršti, kad reikia tūkstančių kilometrų reikia e, įveikti Rusijos platybėmis. Ir vėl čia susidarėme su Rusijos embargo pasiekmėmis e, panašiai lyg tie produktai būtų skirti Rusijos rinkai. Kokį čia sprendimą siūlo Europos komisija? Ką darote Europos komisija, kad galėtumėte diskutuoti dėl galimybių eksportuoti į kitas rinkas? Ar ieškote kitų rinkų, ar randate? Tai kol ne, nesurastos tos kitos rinkos, būtina išlaikyti e, laikinasias priemonės ir jų atsakyti, nes e, tos laikinos priemonės padėjo šiek tiek e, spręsti tą sunkę situaciją vaisių ir daržovių sektoriuje. Ir va, tai padėjo išvengti visiškos katastrofos. Ačiū. Union. Tikiuosi, kad ES išmoks pamoką, bandydama e, pa, pa, pramankštinti savo besitrofuojančius raumenis. Ir E, kas, kodėl buvo nuspręs, apie ką buvo galvojama, kai tai vyko. Ir galbūt bus suvokta, e, kodėl įvyko Brexit. E, ir ba, dabar po Brexito bandoma bus smagiai spirti Didžiai Britanijai, kad kitos šalis pasimotų. Pas... Ir nebandytų taip daryti, aš tikiuosi, kad airija dėl to nenukentės. Ačiū pirmininkė, norėčiau užduoti tris klausimus komisijai. Komisijos atstovas minėjo, kad e, ne visa parama išnaudota, bet galbūt taip yra dėl to, kad labai sudėtingi procesai e, galioja ir vaisių ir žovio augintojai ne visais atvejais netgi surenka savo derlių. Ar yra produktų sąrašas, kuriems ta parama taikoma? Galbūt e, reikia kalbėti ne tik apie tuos gaminius, tuos produktus, kurie neeksportuojami e, į Rusiją, bet vis tiek yra svarbus. Pavyzdžiui, Valencijos regione labai svarbus yra labai svarbus granatai. Ir dėl besitėsiančios krizės bus su nesažininga konkurencija ir e, įvežamis prekiamis iš trečiųjų šalių, kurios įvežamos nesilaiko nesažiningos konkurencijos taisyklių. Panas Korkan. Atsakysiu labai trumpai, poniai Petir. Iš tikrųjų, priemonės įsisavinimas yra labai nevienodas valstybėse narėse, iš jūs teisi, vienos tą, ją įsisavina šimtų procentų, kitos ne, bet neteisinga būtų teikti, kad kori, atsiprašau, Kroatijos gamintojai e, baudžiami jau nei kiti. Yra tai išskirtinės priemonės, išimtinės priemonės, kurios taikomos papildomai šalia kitų įprastinių priemonių. Ir nėra jokių viršutinių ribų čia nei vienai šaliai ir išėmimo iš rinkos sistema gali pasitelkti Atijos ir visų kitų šalių gamintojai. Problema yra ta, kad keliose valstybėse narėse, ir Kroatija veikiausiai yra viena iš jų, gamintojų organizacijos nėra tokios geros kaip kitose švarise. Ir būtent dėl to mm, jie gauna mažiau. Uh, Ir, ir čia, žinoma, svarbus ir draudimas eksportuoti į Rusiją. Mes galėsime viską įvertinti po to, kai praeis keli metai. Kalbame apie 300 tonų, čia 3000 tonų, kiekvienai valstybei numatytas toks tokvokas ir gali nuspręsti, kaip elgtis, tai galioja ir Kroatijai. Jūs teis, visi. Ta prasme, kad viskas atrodo šiek tiek neteisingai, nesažininkai, bet šiame reglamente yra saugiklių. Jie įtraukti saugikliai, kuriais galima pasinaudoti. Pona Sebastijo kalbėjo apie tai, kad sistema yra labai sudėtinga. Taip, iš tikrųjų, ji yra sudėtinga. Tačiau kita vertus, tai ta pati sistema, kur, kuri galioja nuo seniai, mes neišradome jokių naujų taisyklių, patvirtinę šias išskirtinės priemonės ir gamintojai turėtų gebėti visą tai, e, visas tas priemonės įgyvendinti. Pasitraukimo, išėmimo iš rinkos kaina labai žema. Ir tai viena iš priežasčių, kodėl, kaip jau sakiau, e, yra aštunta priemonė ir išėmimo iš rinkos kainos bus didinamos 30, iki 30 ir 40 procentų. Baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą ir perėmame prie paskutinio. Savininko atsakomybė ir kanopinių priežiūra jų gydimas. Tai yra pranešimas savo iniciatyva. Ir sužinosime atrodo viską, ko apie tai nežinome spalio 12-13. Vėl nagrinėsime šį klausimą. Pone Gerling pranešėja šiandien mums pristatys temą. Prašom, ponė pranešėja, labai trumpai. Mes spalio 12-13 grįšim prie šio klausimo kito mūsų posėdžių metu. Tai labai svarbi tema, įdomi. Tad žodis jums, gerbiama kolegė. Yes, I'll be, I'll be as as um... Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Europos istorijoje kanopiniai, turiuomenį taip pat ir asilus ir kitus kanopinius, e, supnio labai svarbu, išskirtinį vaidmenį mūsų visuomenių raidoje. Jie buvo mėsos ir pieno šaltinis, jie buvo sporto gyvūnai. E, mm, kompaniją palaikantis gyvūnai, jie buvo panaudojami įvairiausiose sritise. Svarbu mūsų komitetui yra štai kas. Nors kas, kasdieną, kiekviename e, ūkėje jų nebematome, nes juos pakeitė mašinos, jie vis dėlto svarbus kaimo ekonomikoje. Ir dėl ES teisės aktų spragų, e, Ir, ir būtent Tai akcentuočiau. E, jų situacija yra sudėtinga. Kanopinių sektoriaus vertė 300 milijardų e, svarų per metus. Tai yra labai svarbi, tai labai svarbios sportos ryties dalyviai. Tos pramonės vertė yra didelė. Tai yra e, antras pagal svarbas darbo vietų kuriejas Junktinės karalystės kaimo vietovėse daug moterų dirba e, sektorė susijusios su, su šiais gyvūnais. Aš turiu daug statistinių duomenų, juos praleisiu. Bet norėčiau pasakyti keletą dalykų. E, norime aptarti su kanopiniu gerovę susijusius susirūpinimą mus keliančius klausimus. E, ypač apie elgesį su jais. E, jie išnaudojami, jie verčiami per, per nelik ilgai dirbti. Panašių problemų yra visur, taip pat tie, kurie su jais kur, kur, kurie tais gyvūnais rūpinasi, dažnai neturi reikalingų žinių. Laikyti arklį ne, neprilyksta šuns ar katės laikymui. Reikia tam tikrų žinių, taip pat reikia suvokti, kokia atsakomybė tenka, reikia atitinkamų išteklių ir susijusi ekonomikos rytis e, kelia rimtų iššūkių. Reikėtų suvokti, e, kaip rūpintis tų gyvūnų gerovę, taip pat kaip juos prižiūrėti, veterinaro apžiūros išlaidų klausimas taip pat aktualus. Norėčiau pakalbėti apie e, šių gyvūnų veisimą, apie stūnų veisim, veisimą. E, kai kuriuose e, rinkose už juos mokama vos penkis svarus ir, ir kai kuriais atvejais tai yra, jie, jie parduodami mėsos pramoniai. Norėčiau pakalbėti apie arklių transportavimą. Žinau, kad tai daugeliu ir šiame komitete ir parlamente rūpintis klausimas, bet norėčiau pasakyti, kad tai nėra mūsų e, svarbiausias tikslas šiame pranešime. Praėjusioje kadencijoje buvo e, remiamas, rengiamas pasiūlymas dėl e, arklinių šeimos transportavimo, tačiau tas pasiūlymas nebuvo tinkamai gyvendintas. Jis ir dabar, praėjus keturiems metams, nėra tinkamai gyvendintas. Ir reikia mokslinių studijų šią temą bei e, tyrimo apie tai, kokiamis sąlygomis jie turėtų būti transportuojami. Tačiau šiame pranešime siūloma renkti naują teisės aktą. Naujų teisės aktų galioja jų sveikatos ir gerovės užtikrinimo teisės aktai vis dėlto atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, neaišku, ar, ar naujas teisės aktas šiuo klausimu būtų naudingas. Žinome, kad dabartinė komisija nenori kurti naujų teisės aktų, jeigu valstybės narės nenorės jų įgyvendinti. Reikėtų kovoti su nežinojimų, neišmanimų, renkti gairias, tinkamas gairias, kaip tuos gyvūnus veisti, e, prižiūrėti bei transportuoti. Ir tai būtų galima užtikrinti ne tik atskirų gyvūnų gerovę, bet ir pasiekti, kad jie duotų didelę ekonominę naudą. Manome, kad reiktų ypač šviesti savininkus, tų gyvūnų savininkus. E, E, tų gyvūnų gerovės centrų kūrimas būtų e, vieta, kur galima būtų skleisti informaciją apie tai bei e, dalinti susijusias gairias. Komisija rengia gairės ir standartus, kuriuos m, mm, taip pat rengia nevyriausybinės organizacijos. Komisija yra E, būtų gerai, jeigu komisija parengtų hartiją dėl atsakingo turizmo. Ir reikėtų e, apdovanoti ne tik tas įmonės, kurios tinkamai rūpinasi savo e, laikomais gyvūnais e, ar, ar, ar klinių šeimos atstovais. Atsižvelgiant į tai, su kokiamis pro, sveikatos problemomis susiduria šis sektorius Europoje, jis dažnai pamirštamas. Ir e, tikrai turi susitikti dėmesio. Todėl aš tikiuosi, kad mano pranešimas pradės kleisti informaciją, imtis naujų iniciatyvų ir pradėti kurti šiems gyvūnams skirtus informacijos centrus. Tai tikrai unikalūs gyvūnai, kurie mūsų visuomeniai yra tikrai labai vertingi. Norėčiau informuoti narius, kad e, rugsėjo 15 bus 9.30 Strasbūre bus galimybė aptarti visus šios klausimus tarp frakcinėje grupėje skirtoje šiems klausimams. Dziękuję pani poseł za krótkie. Dziękuję. Šį pristatymą dėkuoju, kad kalbėjome, kalbėjote trumpai, bet pakankamai išsamei. Ponas Sandriju, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, noriu padėkoti poniai Gerling už tai, kad jinai iškėlė klausimą. Tas klausimas iš tikrųjų yra pakankamai svarbus, kalbant apie kaimo vietovių plėtrą. E, arklinių šeimos e, gyvūnai, tarp jų ir arklys, kelia tam tikrų problemų šiame kontekste. Ir kalbant apie ekonomiką vietinių lygmenių bei apie mokesčius, tai taip pat yra svarbus klausimai. E, nes e, Europos lygmenių bus peržiūrimas e, PVM mokestis taikomas šitams gyvūnams. Tie gyvūnai taip pat yra svarbus ir užimtumui. Aš pats neišmanau labai gerai. Žinau, kad Prancūzijoje yra šios sektoriaus federacija. Uh, ir e, pagal dalyvių skaičių tai ta federacija tarp kitų federacijų užima antrą vietą Prancūzijoje. Tad iš tikrųjų ekonominė svarba šios sektoriaus yra pakankamai didelė ir todėl turėsime iš esmės nagrinėti tą klausimą, nes tai yra pakankamai svarbi sritis e, kaimo vietovėms. Kolegė Müller. Dėkoju. Aš e, ne supratau, kad e, jūs mano pavardę ištarėt. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, kuri e, savo iniciatyvą parengė šį pranešimą. Labai svarbu, kad mes darytume pažangą šituo klausimu. Šio pranešimo turinys iš tikrųjų yra labai svarbus. Arklinių šeimos gyvūnai, jų arkliai nusipelno atskiro Taimo Vokietijoje mes turime teisės aktų, e, kurie e, numato apskaitai gyvūnų apsaugą, tačiau atskirai e, reglamentuoti šios šeimos gyvūnus yra svarbu ir tai viena iš sričių, kuriuose mes galėsim bendradarbiauti. Sebastian. Ponas Sebastian. Dėkuoju. Mūsų frakcija tai yra labai svarbus klausimas. Dėl šių trijų dalykų. Pirmiausia, žiegų identifikavimas ar jų identifikavimas. Mes turime išvengti tokių skandalų, kurie jau buvo nugriaudė ES dėl arklienos patekimo į gaminius e, gyvūnų gerovę. Antras klausimas, turime prisiminti, kad Tai yra iš tikrųjų labai taurus gyvūnai, tai pripažįstama ES sutartyse, jums reikia specialaus traktavimo, kalbant apie jų transportą, kalbant apie jų priežiūrą, egzistuoja tam tikros aiškios taisyklės. Tai ir trečias yra sudėtingesnis šiek tiek aspektas. Galbūt kolegos ir kalbėjo apie įvairovę tų arklinių gyvūnų, tačiau būtų, man atrodo, naudinga atskirti uh, žirgų naudojimo rekreacijai nuo kito jų naudojimo. Nežinau, ar būtų įmanoma, tačiau toks būtų mūsų pamastymas ir tikiuosi, kad į tai atsižvelgs pranešėja. Ačiū. Ponas Flanagan, noriu pasveikinti, parengus šį siūlymą. Iš tikrųjų egzistuoja, egzistuoja didžiulė problema vertinant elgesį su arkliais po to, kai 2007-aisiais statybų sektorius. Daugybė žmonių norėjo nus, nupirkti vaikui arklį ar ponį. Ir, ir kai viskas pajamos baigėsi, situacija buvo labai prasta. Arkliai buvo arba skerdžiami likti e, badauti laukuose. Aš. E, Aš prisimenu, kad pats mačiau arklį, nudvėsusi arklį lauke paliktą. Tai buvo baisu, jie yra kilnus gyvūnai. Jie tikrai daug daugiau nuveikė Airijai, Airijos labui, nei, nei mes padarėme jų labui. E, noriu paminėti dar vieną e, dalyką. E, arklys duoda pieną, bet kažkaip žmonės jį geria, man tik įdomu. Wyczerpaliśmy listę zgłoszonych pani panów posłów. Pani posėdžio spravozdavsa, 3 minutį. Visi prašysiai žodžio pasisakė ir dabar 3 minutės pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Neturiu daug ką pridurti dėl pieno arklių. Ypač e, asilių pienas. Jis yra labai madingas dabar ir jis kainuoja 10, litras jo kainuoja 10 eurų. Jį per, renkasi žmonės kurių, jeigu jų vaikai serga arba yra superaktyvus. Ir arklių ir asilų pritaikymo atveju yra daugybė e, vaikams sergantiems autizmu rekomenduojama arklių terapija. Uh, ir tikrai reikia išduoti visas galimybes rengti pranešimą. Mano pranešimas bus parengtas anksčiau nei iki numatyto termino. Jis dabar jau beveik parašytas, nesireng... tikriausiai nebus šešėlinių pranešėjų susitikimo, nes tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas, e, laiko mažai, šešėlinių pranešėjų siūlymai išriškės tikriausiai koment... e, pakeitimuose. Ir aš tikiuosi vaisingo bendradarbiavimo. To jest, to jest początek prac. Tai yra tik tai visų darbų pradžia. Spalio 12-13 bus e, diskusija šiuo klausimu. Tai leis mums pasilikti šiek tiek laiko. Kviešiu kolegos atkreipti dėmesį į galimybės aptarti numatytus veiksmus šiame sektoriuje. Mes kalbame šiuo atveju apie e, arklinių e, šeimos gyvūnų panaudojimą rekreacijai, vaikams, jų terapijai ir taip toliau ir panašiai visai lėk kitus ryčių. Dėkoju šios dienos visus klausimus. Esame aptarę. Ar yra kokių nors klausimų, kuriuos dar kiti kolegos norėtų iškelti? Jeigu pastabų nėra, laikysime koordinatorių posėdžių sprendimus taip pat patvirtintų, sustiksime rugsėjo 8 dieną, kalbėsime labai svarbią temą, vyks klausimai dėl išorės faktorių, kurie turi žemės ūkio politikai poveikį, ta diskusija, reikės, bus įdomi. 18.30 baigėme posėdį ir atleiskite, kad turėjau riboti jūsų pasisakymo laiką, kolegos. Tačiau visi norėjo pasakyti, galėjo tai padaryti. Visiems ačiū. E, pirmininkas maloniai dėkuoju visiems. Visiems gero vakaro. Tai štai, po vasaros mes puikiai padirbėjome šį pirmą posėdį. Ačiū visiems.